Okay. Ladies and gentlemen, darf Sie. Gerai, ponios ir poniai, ponai. Sveikinu Jūs ir vėl susirinkusi mūsų posėdį. Tęsėme savo posėdį. Dabar norėčiau pasveikinti Lenkijos mokslo ir švietimo ministrę, ponę Barbarą Kudričką. Ji yra buvusi mūsų kolegė, dėl to aš ypatingai džiaugiuosi, kad ji vėl mus aplankė. Džiaugiamės, kad atvykote pas mus. Jau iš anksto džiaugiamės jūsų e, pati, pat, tą informaciją, kurią pateiksite ir jūsų pirmininkavimu. Taigi, prašau, jums žodis. Szanowny panie, tak, szanowny panie przewodniczący, uh, it's working? No. Pone pirmininkė, Taigi jau baigiu. Jetzt, jetzt, jetzt ist okay. Oh, it's okay. <laughs> Thanks. Uh, yeah. New technologies. <laughs> Szanowny panie przewodniczący. E, Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiamos ponios, gerbiami ponai. Kaip žinote, Europos Sąjunga šiuo metu susiduria su dideliais iššūkiais, netgi su tam tikromis dramomis. Yra tam tikrų dalykų, kurių anksčiau mums neteko patirti. Ir dabar mes susidurėme su labai rimta finansų ir ekonomikos krize ir su tuo susijęs piliečių pasitikėjimo ES mažėjimas. Mūsų pirmininkavimo e, tikslas yra ne tik rasti išeitį iš tos ekonominės krizės, bet užtikrinti kiek įmanoma greitesnį ekonomikos augimą. Esu įsitikinusi, kad mokslas, technologijų vystimas ir in inovacijos čia yra vienas esminių elementų jis padėtų užtikrinti ekonomikos augimą ir geresnę ES piliečių ateitį. Tačiau ekonomikos augimo pasiekimai, kuriuos užtikrintų pažangi veikla, kuri užkirstų kelią socialiniai atskirčiai, yra įmanoma tik tai tuo met, kai yra iš, pasinaudojama visomis e, įmanomomis galimybėmis visose valstybėse narėse ir visoje Europos Sąjungoje. Todėl mes turime e, gerai išnaudoti intelektinį Europos Sąjungos kapitalą arba potencialą. Intelektinis Europos Sąjungos e, potencialas yra talentų ir išmonės žinių kapitalas. Tai taip pat yra susijęs su pasitikėjimu institucijomis, kurios galėtų visiems suteikti vienodas galimybės. Lenkija yra valstybė, kuri prieš pasaulinę ekonominę krizę e, įstojo į Europos Sąjungą ir iki tol ji buvo tokia žalioji sala tarp valstybių. Lenkija yra valstybė, kuri daug dėmesio skiria jauniems žmonėms tiek verslo gyvenime, tiek kultūroje, tiek e, ekonomikoje. Todėl mes suvokiame, kad intelektinis ES kapitalas yra mūsų turėtų būti mūsų pirmininkavimo prioritetas. Aišku, pirmininkaujantį valstybę negalės viena išspręsti visų problemų ir yra būtina bendradarbiauti su visomis ES institucijomis, bet aišku, visų pirma, su parlamentu. Taigi mums svarbus yra bendradarbiavimas su parlamentu Europos parlamentu. Aišku, taip pat mes sieksime bendradarbiavimo su, narė, su visomis valstybėmis narėmis ir komisija. Siekdami savo tikslų mes dirbsime su pirmininkaujančių valstybių trejetu. Su mumis kartu dirbs kolegos iš Danijos ir Kipro. Mes turime bendrą pirmininkavimo programą ir toje programoje mes nusistatėme tokius tikslus, perskaitysiu angliškai. Mes turime užtikrinti, kad ES iš krizės išeis stipresnė, turėdama stipresnį konkurencingumo e, gebėjimą tarptautinėje arenoje. Europa 2020 strategija todėl turi būti įgyvendinta veiksmingai valstybių narių ir ES institucijų. E, dėmesys bus skiriamas e, e, išmintingai, pažangiai, tvariai ir visą apimančiai ekonomikos plėtrai. Šiame kontekste ES skatins naujus augimo šaltinius, tokius kaip intelektinis kapitalas ir žalies, žalioji resursus taupanti ir žiniomis pagrįsta ekonomika, kuri sugeba atremti ilgalaikius ekonominius ir socialinius iššūkius ir e, iššūkių susijusių su klimato kaita, energijos e, taupimu, ekosistemų apsauga ir biologinės įvairovės apsauga. Ateities ekonominė sėkmė nebus įmanoma nepadidinus investicijų į mokslinius tyrimus ir naujovių kūrimą, švietimą ir kvalifikacijos kelimą. Tuo tikslu ES turės toliau stengtis įgyvendinti E, žinių trikampį. Turės tobulinti naujos e, Europos mokslinių tyrimų erdvės kūrimo koncepciją, kuri leistų e, sklisti žinioms, rekomendacijoms ir laisvai judėti mokslininkams. Nauja strategija reikalauja, kad kitai būtų žiūrima į naujoves ir kad būtų sukūriama regioninė ir nacionalinės administracijos sinergija įtraukiant visus su, visas suinteresuotas pusės inovacijų kūrimo procesą ir pariment visos ES jaunimo ir e, bendrai intelektinį kapitalą. Toliau le, tesiu lenkiškai, kaip jau žinote, mes jau pradėjome šių tikslų siekimo procesą ir tai yra sus, susiję ne tik su naujaja ES 2020 strategija. Mes tų tikslų pradėjome siekti jau patvirtinę tokį moto in, inovatyvi Europa, nes būtent ši iniciatyva yra mums labai svarbi. Konkurencingumo taryba praėjusiu metu lapkričio mėnesį suformulavo išvadas, kurios yra svarbi vadovų tarybos diskusijų dalis. Ta vadovų taryba įvyko šių metų vasario mėnesį ir joje ypatingas dėmesys buvo skiriamas inovacijoms. Mes taip pat per savo pirmininkavimą kreipsime didelį dėmesį į šią inovacijų iniciatyvą ar iniciatyvą inovatyvi naujoviška Europa. Mokslas, švietimas ir inovacijos, kaip visi žinome, yra kiekvienos pažangos esmė. Ir taip pat e, pagrindas vystytis moderniai ekonomikai. Tokiu būdu mes bandysime užtikrinti ekonomikos augimą ir atsižvelgti į svarbiausius žmonijos iššūkius. Mes sieksime tvaraus ir subalansuoto ekonomikos augimo Europoje. Tai yra vienas iš ES 2020 strategijos tikslų. Šios strategijos kitas tikslas yra kad iki 2020 metų visos ES valstybės narės uh, E, visų, trijų, e, visų 3 procentus visų savo išlaidų skirtų švietimui ir kad e, švietimas būtų finansuojamas ne tik iš viešojo sektoriaus lėšų, bet ir iš privačių, privačių investuotojų lėšų. Europa įgyvendindama savo, šį tikslą grįžtų prie savo ištakų, jeigu ji prisimtų atsakomybę ne tik už save, bet ir už visas valstybės nares. Taigi, čia neturėtume pamiršti solidarumo principą. Intelektinio kapitalo e, naudojimas yra būtinybė ir tai galėtų padėti įtakoti naujoves Europos Sąjungoje, didelius pokyčius kalbant apie priemonės, e, pro, procedūras, kurios padėtų ateityje gerai išnaudoti Europoje slypinti potencialą visose jos regionuose. Kad mokslas ir švietimas e, vystytųsi kiek įmanoma geriau, mes turėtume užtikrinti vienodas galimybės visiems. Tai yra solidarumo principo esmė. Yra daug e, įvairių mokslinių tyrimų regionų, bet taip pat yra regionų, e, kuriuose nėra pasiekta mokslo pažango, mo, mokslinių tyrimų pažangos. Todėl mes norime e, įtraukti į šį procesą visas valstybės narės, visus regionus. Todėl yra labai svarbu kalbėti apie įtikinamus kriterijus, e, kurie padėtų išvelgti mokslinį potencialą kiekvienoje valstybėje narė, todėl e, taryba pateikė prašymą komisijai e, parengti integruotą šio laikinę sistemą, kuri padėtų užtikrinti pažangas, pažangą ir inovacijas e, vis, visose ES valstybėse narėse. Inovacijos padės mums kovoti su pagrindiniu iššūkiu, su kuriuo dabar susiduria Europa. ES lėšos ir įvairios priemonės turėtų būti sutelktos tam, kad bendromis priemonėmis mes galėtume spręsti bendras problemas. Todėl čia labai svarbu kalbėti apie bendro planavimo iniciatyvą taip pat e, apie bandomuosius projektus, apie inovacinės partnerystės ir apie sveiką ir aktyvų senėjimą. ES reikia paskatų, kad būtų galima privilioti geriausius talentus arba įkalbėti, įtikinti juos pasilikti ES. Europos mokslinių tyrimų erdvė bus su, sukurta 2014 metais. E, tai yra priemonė, kuri dabar jau rengiama ir e, jai yra dabar sutelkiami, sutelkiamos dabartinės finansinės priemonės. Mes turime išnaudoti potencialą ES ir taip pat e, išnaudoti galimybės mokslininkam pasinaudoti visomis galimybėmis. Lenkija per savo pirmininkavimo laikotarpį e, įgyvendins įvairius projektus. Pažvelgus į komisijos tvarkaraštį, galime pasakyti, kad mūsų veiksmai bus susijęs su nauja programa, kuri vadinasi Horizontas. Tai yra nauja pagrindų programa, kuri yra draugiškesnė, aiškesnė, draugiškesnė vartotojui. Tai reiškia, kad mums svarbu pasiekti subalansavimo tarp fondų lėšų ir pagrindų programos lėšų bei e, tų lėšų, kurias skiria valstybės narės. Taip pat mums labai svarbu, kad būtų supaprastintas finansavimo ir atskaitomybės bei projektų įvertinimo procesas įgyvendinant šitą pagrindų programą. Ir čia tas supaprasnimas turėtų apimti dvi dimencijas. Iš vienos pusės e, turėtų būti finansinių priemonių panaudojimo supaprastinimas, iš kitos pusės administracinių priemonių supaprastinimas. Ir diskusijos vyks ne tarybos lygmenį, Vyks tarybos lygmenyje diskusijos. Mes taip pat surenksime daug konferencijų ir įvairių seminarų, rengsime daug diskusijų šią temą ir tomis temomis, kurias siūlo komisija pagal žalėją knygą dėl konsultacijų proceso. Lenkijoje taip pat vyks įdomi kon konferencija, ji įvyks spalio 19-20 dienomis, ji vadinasi EU Interaction ir būtent toje konferencijoje mes kalbėsime apie tai, kas yra susiję su e, šios naujos pagrindų programos teisės aktų įgyvendinimu. Mes taip pat norėtume padėkoti prieš mus pirmininkavusiai Vengrijai dėl pažangos pasiektos e, dėl Euratomo. Mes ir toliau sieksime sprendimų. Mm, taip pat laukiame, kol gausime bandomųjų programų įvertinimo rezultatus. Aš čia turiu omenyje bandomasias programas dėl Europos partnerystės ir aktyvaus senėjimo. Šios temas taip pat aptarsime oficialiame, of, oficialioje vadovų taryboje Briuselėje. Taip pat mums labai svarbu kovoti su skirtumais tarp partnerių ir pasiekti bendro planavimo. visos institucijos yra iš vienos pusės panašios e, pagal teisinę sąrangą, tačiau jos turi taip pat ir daug skirtumų. Todėl spalio 19-20 dienomis Varšuvoje susitikę e, inovacijų taryboje taip pat spręsime šios klausimus. Taip pat kalbėsime apie intelektinio kapitalo panaud, panaudojimą. Juk intelektinis kapitalas yra uh, mūsų didžiausias turtas ir mes turime užti, užtikrinti, kad aukštosios mokyklos veiktų veiksmingiau, kad jos siektų didesnio efektyvumo mokslinių tyrimų srityje. Apie tai mes kalbėsime e, pirmame ministrų susitikime, kuris įvyks Sopote jau Liepos 20 dieną. aišku, yra daug ir kitų priemonių, kurias sieksime įgyvendinti. Pavyzdžiui, bandysime e, sukviesti visus Marie Curie stipendijos stipendijatus ir surenkti bendrą konferenciją su jais. Taip pat vyks Krokuvoje e, konferencija skirta skirta atomimo kultūrai. Rengdami minėtąją pagrindų programą mes bandysime atsižvelgti, apžvelgti jos naudą aukštosio mokyklom, Mes bandysime visi kartu, bendradarbiaudami ir su Europos parlamentu, ieškoti sprendimų mūsų ateičiai, inovatyviai ateičiai, nes tai yra labai svarbu siekiant ekonomikos augimo. Kadangi ES dabar yra sudėtingos sąlygos, tai yra tikrai svarbus sprendimas Ir manau, kad niekas tam neprieštarautų. Taigi tiek būtų įžanginių pastabų, o dabar lauksiu jūsų klausimų bei jūsų pastabų dėl įvairių pozicijų, įvairių problemų, kurias, su kuriamis jūs susidūrėte. Ačiū. Frau Ministerin, darf mich herzlich bedanken. Pone ministrė, širdingai Jums dėkoju. Manau, visi pritartų tam, ką sakėte, jog ateitis Europos priklausys nuo to, ar mes pasieksime savo tikslų mokslinių tyrimų ir švietimo srityje. Tai bus lemiamas veiksnys ir dėl to reikia apie tai ne tik kalbėti, bet tai ir praktiškai įrodyti ir politiniais, ir kitais veiksmais. Dabar progą kolegoms pasisakyti. Pirmasis kalbės kolega Gierek. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, ponė ministrė. Noriu labai pasidžiaugti tuo, kad šiandieną čia atvykote pas mus, kaip žinoma, teisės mokslų profesorė, taip pat žinoma mūsų kolegė ir džiugu, kad pristatote tokios svarbios ryties kaip mokslai, mokslas ir moksliniai tyrimai e, prioritetus Lenkijos pirmininkavimo pusmečio. Ir tai lems mūsų visos ES konkurencingumą pasaulinėje rinkoje. Taigi būtent e, mokslo ir švietimo sritis bus tas lemiamas konkurencingumą skatinantis veiksnys. Bet dar reikėtų šitą pasakyti ir apie ekonomikos politiką apskritai. Mes kaip mokslininkai štai esame susirinkę čia pramonės reikalų komitete, kuris domėsi pramonės klausimais, mokslinių tyrimų, energetikos klausimais. Ir jau lyg dogmatiška tapo tai, kad būtent šie dalykai mūsų darbus kreipia tam tikrą linkme. Ir aš manau, kad čia galima išvelgti ir nemažų klaidų, kurias padarėme mums. Buvo, galima pasakyti, daromas spaudimas toks dogmatiškas ir brukamos kai kurios um, standartinės iniciatyvos. Bet klausimas yra, ar tai yra tinkamas elgesys, ar tai atitinka tikrovę. Kai kurie galbūt ir nustepsite dėl to, kai pateiksiu keletą teiginių. Pavyzdžiui, CO2 e, išmetimas e, turi įtakos klimato kaitai. Per Lenkijos pirmininkavimo laikotarpį vyks, vienas sus, vyks e, aukšto lygio sustikimas, dar fūrė klimato kaitos klausimai, sako kalbėtojas. Ir ES atstovai vykdami tokius renginius e, neretai praloždavo. Ir aš matau, tai, manau, tai susiję su tuo, kad e, jie pateikdavo kaip argumentus teiginius, kurie moksliškai nėra pagristi. Aišku, reikia riboti CO2 išmetimus, bet ar reikia tą daryti šitaip isteriškai ir to reikalauti? Toliau IPCC. Tai tarpvalstybinis forumas, tarpvalstybinė platforma skirta nagrinėti klimato kaitos klausimus. Ir čia nuolat kreipiamas dėmesys tik į CO2 daromą įtaką klimato kaitai. Bet juk yra ir kitų veiksnių. Mažiausiai tuzinas veiksnių lygiai taip padarančių įtaką. Taigi norėčiau šiek tiek ir sukritikuoti tai, kad pateikiami argumentai, kurie nėra moksliškai rimtai pagristi. Ir um, sustikimas Darfūrė vyks dar pirmininkaujant Lenkijai, taigi reiktų kelti klausimą, ar negeriau būtų sušaukti Europinį atitinkamą forumą, kuris moksliškai pagrystų visus parametrus, um, tarančius įtaką kai, klimato kaitai. Ir ar nereikėtų ištirti iš tikrųjų, kasgi lemia tą klimato kaitą. Nes tą doktriną, kurią dabar yra visi įtikėję, reikėtų pakeisti arba galbūt tiesiog patvirtinti. Juk tai turi įtakos taip pat ir inovacijoms, konkurencingumui, mūsų mm, ekonomikai visai. Aš jau netrukus baigsiu. Taigi tai yra tokie esminiai, principiniai klausimai. Ir inovacijos, aišku, irgi turėtų būti kreipiamas tą linkmę, kad reikia ištirti e, CO2 daromą įtaką, bet tai nėra vienintelis faktorius veikiantis klimato kaitą. Ačiū, ponas Marcinkievič. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiama ponė ministrė, noriu štai ko jūsų paklausti. Įtrio komitete dirbome jau gana seniai to klausimu ir norime jūsų paklausti, kaip bus su lėšomis skiriamomis e, būsimame biudžete moksliniams tyrimams ir švietimui. Trumpas klausimas. Jūs lik apie tai užsiminėte, bet aš noriu dar kartą trumpai tą patį paminėti. Mokslinių tyrimų Um, pagrindų programos aspektai susijęs su inovacijomis, supaprastinimas, turbūt yra dar ir kitų svarbių dalykų. Toliau, struktūrinių fondų susijimas su būsima, su, su būsima mokslinių trimų pagrindų programa. Ir trečia, ar iš tiesų galvojama sukurti Europoje strateginę mokslinių tyrimų infrastruktūrą tam, kad ES galėtų tapti lyderę šioje srityje pasaulinėje arenoje. Taigi kaip planuojama būtų tą pasiekti? Ačiū, pone Karvalijo. Thank you, President. Uh, our... Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti gerbiamą ministrę ir padėkoti už tokią išsame Lenkijos pirmininkavimo programos prezentaciją. Turiu galvoje Lenkijos programą dėl mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo. Turiu keletą klausimų. Pirmasis dėl supaprastinimo. Labai džiaugiuosi, kad į jūsų darbo tvarkiai įtrauktas supaprastinimas. Aš pati rengiau pranešimą dėl supaprastinimo ir Europos parlamentas jį didelę balsų daugumą priėmė. Ir bendrai Europos parlamentas stebi kaip numatytos priemonės yra e, steb, įgyvendinamos. Kiek e, suprantu, Europos komisijai reikia labai daug politinės paramos, kad supaprastinimo priemonės būtų realizuotos, nes iš tiesų tai nėra taip jau paprasta. Iš viso buvo pateikta 71 rekomendacija pranešime. Europos komisija įgyvendino jau tris dar 40 liko e, ir jos buvo aptartos pono Audy pranešime dėl vidurio trukmės e, peržiūros. E, kai kurie supaprastinimo planai reikalauja finansų reglamento pakeitimo. Aš tikiuosi, kad tas darbas bus tęsimas. Taryboje yra sukurta neformali grupė, kuriai skiriame labai daug reikšmės o mes iš savo pusės taip pat stebėsime, kaip yra supaprastinimas įgyvendinamas. Kitas klausimas dėl biudžeto. Europos parlamente balsavome dėl to, kad du kartus būtų padidinti finansai kitai mokslinio tyrimų ir inovacijų programai. E, šimtas milijardų eurų dabar būtų skiriama, septintai programai skirta tik 50 milijardų. Europos komisija birželio 29 dieną pateikė pasiūlymą dėl ES biudžeto ir jame numatyta 80 milijardų. Žinome, kad kai kurios valstybės narės e, daro spaudimą, kad biudžetas būtų padidintas, tačiau yra ir tokių, kurios bendrai nėra patenkinto šio pasiūlymu, nes norėtų, kad ES biudžetas bendrai būtų kuklesnis. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie šias dėrybas ir kaip įsivaizduojate sinergijas, kurios galėtų būti sukurtos e, suderintas šios, suderinant šios veiksmus su struktūriniais fondais. Net struktūriniams fondams išskirtų lėšų 60 milijardų tenka moksliniams tyrimams ir inovacijų kūrimui. Tačiau įgyvendinimo mastas ten yra kur kas e, mažesnis negu e, mokslinio tyrimų programos. Kaip būtų galima suderinti šios du planus kad e, pagrindų programa įgautų daugiau reikšmės, būtų daugiau finansuojama ir kad e, būtų e, daugiau dėmesio skiriama konkrečių programų perkelimui į rinką, jų įgyvendinimui. Kaip įsivaizduoti tas energijas? Ačiū. Ačiū. Turiu dabar atkreipti visų dėmesį į tai, kad klausimus formuluotumėte trumpai aiškiai, viena, dvi minutės nedaugiau kiekvienam kalbėtojui, nes turėsime toliau kitą svečią, ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ponė ministrė. Dėkoju, kad atvykote ir aš Jums pateiksiu tris klausimus. Pirmasis dėl vidutinės trukmės peržiūros septintosios mokslinio pagrindų programos. Lieka maždaug 30 milijardų eurų neišleistų. Europos parlamentas e, išreiškė savo nuomonę Europos komisijai apie tai. Ar e, Tie projektai, e, kuriuos komisija paskelbs po Liepos pirmosios dienos, jų su susidomėjimo sulauks. Antras klausimas e, susijęs su būsima finansų perspektyva. Mes norėtume, kad visos valstybės nariai skirtų maždaug vienodą procentą viešųjų savo lėšų. Kaip e, būtų galima mokslinius tyrimus perkelti į Europos lygmenį? O paskutinis klausimas dėl Euratomo. E, Jūs e, žinote, kad Euratomo reglamentas buvo parengtas tik tai 50 e, metų, dabar jis galbūt galėtų pratestas. Ar jūs e, planuotumėt tarybų, iš tarybos pusės paremti tokią idėją, pratesti to projekto taikymą? Pone Bobinska. Aš norėčiau šiltai pasveikinti gerbiamą ministrę Europos parlamente. Nežinau, ar jau girdėjote, bet ministrė Kudritska yra e, vienos svarbiausių Lenkijos reformų, aukštojo mokslo reformų Lenkijoje autorė. Tai buvo pati sunkiausia reforma, net sunkesnė negu kalnakasybos reforma, nes mokslininkai yra turbūt labiau užsispyrę negu kas kitas. Mano klausimas būtų toks. Mes savo komitete E, dažnai diskutuojame ir jaučiame tam tikrą įtampą, kai e, kalbame apie tobulybės principo taikymą. Ar tai yra pats svarbiausias principas? Ar e, tas aukščiausios kvalifikacijos principas ir turėtų išlikti svarbiausiu? Be abejo, jis, šis principas yra svarbus inovacijoms ir konkurencingumui bei išsilavinimo lygių išlaikyti. Tačiau ką galėtume padaryti, kad naujosios valstybės narės, kurios negali visiškai naudotis ES lėšomis, e, galėtų pasinaudoti e, tokiais planais. Ką galėtume padaryti, kad tų valstybių narių raida būtų skatinama? Mes negalime uh, vadovautis tik tai aukščiausios kvalifikacijos principų. Jeigu tai bus, tai mes tik tai didinsime to trūkį. Joran Sizli. Ministrica Kudricka, imam tri vprašanja. Prvo se pravzaprav navezuje na. Ačiū, ponė ministrė. Turiu tris klausimus jums. Pirmasis klausimas susijęs su tuo, kas buvo ką tik paminėta. Sakėte, kad stengsitės dėl vienodų sąlygų visiems sukūrimo, nes kai kurie regionai Europoje atsilieka palyginti su kitais, taip pat sakėte, kad bus reikalingi tam tikrai palyginamieji rodikliai ir kad tam taip pat skirsite dėmesio per savo pirmininkavimo pusmetį. Dar taip pat sakėte, kad turime išnaudoti mokslinį ir inovacinį valstybių narių potencialą. Tai jau yra naujas elementas jūsų įvedamas nes kalbate apie potencialą, ne tik apie dabartinę padėtį mokslinių ir ekspertinių žinių. Man būtų įdomu išgirsti, ar teisingai jūs supratau ir ar negalėtumėte plačiau dar to pakomentuoti. Toliau, antra, kalbėjote apie sanglaudos fondus ir mokslinius tyrimus. Gal galėtumėte užsiminti apie mokslinių tyrimų programų sąsąją su mokslinių, su technologijų um, institutu. Ir taip pat dar minėjote, kad Lenkijoje ketinate skirti daug dėmesio jaunimo klausimams. Tai labai gerai, nes e, jaunimo nedarbas nuolat auga, jaunimas neižvelgia perspektyvų. Ir ką konkrečiai tuomet siūlytumėte ES, kad jaunimas e, e, turėtų daugiau perspektyvų? Dziękuję bardzo, witam pani minister, bardzo się cieszę. Pone Hibner, dėkoju. Taip pat norėčiau pasveikinti ponę ministrę, džiaugiuosi, kad jūs atvykote. Mokslinių tyrimų ir inovacijų vystimas yra e, vienintelis kelias, kuris gali atvesti Europą į ekonomikos saugimą. Ir yra daug inovacijų iniciatyvų skirtų pramoniai. Ir šiuo metu vis keliami didesni reikalavimai, kuriuos reikia įgyvendinti tačiau dažnai mato, matome, kad to pasiekoje pramonė išsikrausto iš Europos. Ir mokslinių tyrimų centrai veikia tik pagal pramonės užsakymus. Taigi mes keldami mokslinių tyrimų reikalavimus turėtume daryti viską, kad nebūtų e, kad neišsikeltų pramonės įmonės iš Europos. Dėkoju, toliau ponetoja, dėkoju. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė ministrė, atvykus pas mus ir norėčiau užduoti keletą trumpų klausimų. Visų pirma, norėčiau pakalbėti apie tą bendrą planavimą. Kolegos kalbėjo apie mokslinių tyrimų europeizavimą. Yra labai gerai, būtų labai gerai, jeigu mes e, kartu programuotume, kurtume programas, ypač tos bandomuosius projektus, e, pavyzdžiui, kovai su Alzheimerio lyga, kad valstybės, nes dažnai valstybės e, narės turi per per mažai tos kritinės masės, kurios reikia tiem e, projektam. Taip pat aš, pavyzdžiui, mastau apie, pavyzdžiui, Europos kvotų padidinimą. Toliau kitas klausimas yra socialinės inovacijos. ES yra nauja iniciatyva susijusi su social, su socialinėmis inovacijomis. Tačiau iš to, ką mums pasiūlė komisija, matome, kad tai gali būti viskas arba nieko. Taigi, kaip jums atrodo, e, kokios tai galėtų būti konkrečios priemonės, kokias jūs konkrečias priemonės įsivaizduotumėt ir kokios iš tų priemonių būtų aktualios siekant ekonomikos augimo bendro, bendros valdysenos. Toliau kitas svarbus klausimas yra išteklių sinergijos. Yra atskiros eilutės biudžet, biudžete, taip pat turime sanglaudos fondą, struktūrinius fondus, e, kad tačiau galbūt, kad reikėtų mums geriau koordinuoti veiksmus, kad valstybės narės turėtų geresnę prieigą prie fondų lėšų. Taip pat ir struktūrinį fondą būtų galima geriau panaudoti, siekiant skatinti inovacijas. Taigi mes galėtume veiksmingiau panaudoti ES lėšas. Dėkoju. Toliau ponas Toirar. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Aš norėčiau užduoti klausimą susijusiu su šeštosios mokslinio tyrimų pagrindų programos įvertinimu, atsižvelgiant į tarpinę ataskaitą dėl septintosios pagrindų programos. Nėra vertimo? Okay. Um, okay. Im sechsten Rahmenprogramm Taigi šeštoje pagrindų programoje buvo konstatuota, kad be aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų skatinimo 20 procentų lėšų e, yra skiriama e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Europos parlamento tikslas buvo paskatinti e, geresnę MVI prieigą prie e, ES lėšų skirtų moksliniams tyrimams. Tačiau, e, aišku, dėl savo struktūros tos mažos įmonės e, turi tą sunkesnę prieigą. Aš pats buvau šešėlinis e, pranešėjas, kuomet buvo kalbama apie E, sinergiją šioje srityje, todėl aš norėčiau paklausti, ką mano Lenkija kaip pirmininkaujanti valstybė, kaip būtų galima e, pagerinti mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimą ateities mokslinių tyrimų programuose. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį poniai ministrei. Mums liko 15 minučių, o buvo užduota tiek daug įvairių sudėtingų klausimų. Tikiuosi, kad atsakysite juos visus. Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie. Labai ačiū. Ačiū iš visus klausimus ir komentarus. Jie visi paliudyje, kad mūsų laukia daug iššūkių ir uždavinių. Norėčiau išskirti du klausimus kuriuos pateikė ponė Karvalo ir ponas Marcinkievič, nes iš dalies tie klausimai sutampa. Tie abu klausimai viena vertus buvo susiję su, su paprastinimo politika ir kita vertus e, abu Klausimo autoriai minėjo, kad reikia ieškoti naujų finansavimo galimybių. Dėl supaprastinimo tiesa yra ta, kad iš tiesų ponios Karvalijo pranešimą mes labai vertiname tą temą. Ypač tas 71 rekomendacijas kurios e, yra labai svarbios. Mes žinome, kad visas jas įgyvendinti nėra paprasta. Tačiau, jeigu siekiant tobulybės didžiausia problema yra sudėtingi reglamentai, tai e, pirmiausia turime stengtis tas taisyklės supaprastinti, kad jos būtų e, lengviau suprantamos paraiškų teikėjams ir paramos gavėjams. Mūsų darbo grupėje buvo svarstomos finansinės kliūtis ir e, ten buvo iškeltos kai kurios idėjos. Tarptų idėjų yra ir naujas skaičiavimo metodas, kuriame yra atsižvelgiama į bendrąją sumą. Tokiu būdu talentingiausi mokslininkai jau gali pradėti dirbti. Ir tai leistų mokslininkams geriau pasinaudoti ES paramą. Pirmininkaudami tarybai mes daugiausia dėmesio sutelksime į formalių teisinių kliūčių mažinimą. Šiuo požiūriu mes stebime bandymus supaprastinti procedūras, kurios yra taikomos pagal septintąją pagrindų programą. Tačiau tai reikš ir pačios pagrindų programos suderinimą su e, struktūrinių fondų dalimi, kur yra skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Dabar pereisiu prie kito klausimo, kuris nuskambėjo salėje. Dabar susidaro įspūdis, o mes ir žinome, kad nebus įmanoma sukurti vienodos tvarkos visur. Tačiau, jeigu pavyktų sukurti kažkokias artimas, suderintas taisyklės, pavyzdžiui, dėl projektų vertinimo ar panašiai, jau galėtume girtis dideliu pasiekimu Europos Sąjungai. Fondai, kurie yra skiriami moksliniams tyrimams ir inovacijoms, tokiu būdu galėtų būti efektyviau panaudoti. Projektai kurie yra finansuojami iš struktūrinių fondų, galėtų tuo pat metu būti finansuojami ir iš pagrindų programos lėšų. Greta to dar egzistuoja ir nacionalinis finansavimas. Todėl pačioms valstybėms narėms svarbu atlikti struktūrinės reformas, kad procedūros dar toliau būtų supaprastintos ir naujos pagrindų programai numatytos procedūros būtų lengvesnės ir e, paprasčiau pritaikomos. Reikėtų prisiminti, kad valstybėms narėms tenka taip pat nemažas vaidmuo. Be abejo, yra priemonių, kurios savaime suderina skirtingų projektų finansavimą. Turiu galvoje finansus iš pagrindų programų biudžeto ir nacionalinių išteklių. Dabar norėčiau pereiti prie klausimo, kurį pateikė ponė Toji dėl mokslinio tyrimų finansavimo planavimo. Tai yra valstybių narių iniciatyva ir Europos komisijos iniciatyva. Sprendžiame klausimą, kuris e, bus labai plačiai aptarinėjamas. per tarybos posėdžius, pavyzdžiui, rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį Briuselėje vyks formali taryba ir diskusija ta tema yra numatyta. Kadangi esame įsitikinę, jog reikia rasti tokias priemonės, kurios viena vertus leistų geriau panaudoti bendrą finansavimą, o kita vertus leistų uh, atremti pasaulinio masto iššūkius, apie kuriuos kalbėjo ponė Toer. Iniciatyvos iš apačios į viršų galėtų būti įgyvendintos tose sritise, kurios e, e susiduria su pasaulinio masto iššūkiais. Aš esu įsitikinusi, kad e, valstybės narės yra suinteresuotos įgauti daugiau patirties įgyvendavas bendrasias programas pasinaudodamas tą patirtimį, jos gali ieškoti kitokių finansavimo mechanizmų. Europos komisija išdėstė savo idėjas, tam tikras koncepcijas, kuriuose yra įvardinamos, įvardinami pasauliniai iššūkiai. Taryba įvertino pirmąją partnerystės iniciatyvą dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo. Ši iniciatyva pasitarnaus kaip pavyzdys, e, sprendžiant, kaip galėtume dirbti toliau. E, pavyzdys įgyvendinant kitas komisijos pasiūlytas programas, inovacijų partnerystės priemonės. Pavyzdžiui, programas dėl žaliavų politikos, žemės ūkio politikos. Tačiau kol kas be vertinimo, pirmosios programos vertinimo rezultatų, turiu galvoje aktyvausi ir sveiko senėjimo programos rezultatų, dar būtų sunku pasakyti, koks bus tarybos galutinis sprendimas. Pirmininkaujančioji Lenkija stengsis e, sukurti tam tikrą konsensusą toje srityje ir darysime viską, ką galime, kad būtų sukurtos geriausios įmanomos procedūros. Taip galėtume suderinti ES ir nacionalinius resursus. Buvo pateikta keletas įdomių klausimų dėl inovacijų politikos, pavyzdžiui, inovacijų ekonomikos. Profesorius Gerekas pasiūlė įsteigti Europos masto darbo grupę, kurioje būtų analizuojamos e, su klimato kaita susijusios teorijos. Tai būtų vienas iš e, tokių darbų, apie kurį galėtume pagalvoti. Pavyzdžiui, pradedami e, bendro programavimo, bendrą programavimą arba E, kitokius veiksmus susijusius su naujosios energetikos politikos kūrimu. <clears throat> Taip pat tą galėtume daryti per inovacijų partnerystės, pavyzdžiui. Manau, kad mes galėtume tai daryti, nes e, kai kurie moksliniai rezultatai dar toli gražu netobuli. Mes tą puikiai žinome, ir tie rezultatai gali sukelti nemažai problemų e, siekiant valstybių augimo. Tačiau mūsų pagrindinis tikslas yra sukurti darnų ekonomikos augimą, kad galėtume išbristi iš krizės spastų. Ponas Marcinkievičius irgi klausė manęs šio to. Jau kalbėjau apie jūsų minėtai supaprastinimą, kalbėjau ir apie sanglaudos fondų bei horizontaliųjų programų sinergiją. Tačiau, manau, būtų svarbu dar šitą paminėti. Mums Europos mokslinio tyrimų infrastruktūra ir jos tolimesnė raida atrodo labai svarbus. Prisiminkime pirmąją ministrų konferenciją, kuri vyks prieš formalę ar neformalę ministrų tarybą. Per e, tokius ministrų susitikimus bandome išsiaiškinti silpniausias vietas ir tuo pat metu suprasti, kur yra sistemos stipriosios pusės. Taip mes tarsi mokytumėmės iš savo klaidų ir galvotume apie šią problemą ne tik iš regioninės perspektyvos, bet ir iš Europos perspektyvos. Turime galvoti apie pažangę raidą ir skirtingų regionų pažangų specializavimą, atsižvelgiant į jų e, pranašumus, stipresias pusės, atsižvelgiant į jau egzistuojančią infrastruktūrą arba infrastruktūrą, kuri bus sukurta artimiausių metų. Taigi, manau, tokius veiksmus reikėtų derinti ES su nacionalinėmis valstybėmis ir su regionais. Svarbu nekartoti veiksmų, nedubliuoti infrastruktūros. Kitas klausimas ar kita problema - kaip galime įtraukti jaunus mokslininkus į šią veiklą iš visų valstybių narių. Na, žinau, kad mano laikas jau baigėsi, reikėtų užbaigti kalbėti. Tačiau mokslinių tyrimų infrastruktūroje, kur yra vidutinio masto, būtų galima e, leisti jauniems mokslininkams aktyviau dalyvauti, ne tik didelio masto infrastruktūroje. Jordan Sizel klausė, kaip vertinsime mokslinių tyrimų potencialą ir ką darysime su bedar jaunimo nedarbu Europoje. Mokslinio tyrimų potencialas Europoje yra matuojamas vadovantis skirtingais kriterijais, tačiau atrodo, kad dar iki tobulybės toli gražu nepriejome. Tikimės, kad Europos komisija pateiks e, tam tikrus naujus integruotus inovacijų lygmens vertinimo kriterijus ir tada pagal inovacijų lygmenį mes galėsime toliau konkrečiai nurodyti, kur yra sistemos veiksmin, kur glūdi sistemos veiksmingumas, kur glūdi nacionalinių resursų sistemų veiksmingumas. Tai e, sukurtų ES papildomą vertę, kadangi vienas iš mūsų pagrindinių prioritetų yra geriau suderinti mokslinius tyrimus, jų rezultatus su vartotojams pateikiamomis paslaugomis ir produktais. Kalbame apie tarsi mokslinių tyrimų rezultatų realizavimą. Neretai e, čia prabylama apie fundamentaliuosius mokslinius tyrimus, jiems turėtų būti taikomi kitokie metodai. Toliau, dėl nedarbo Europoje. Mūsų nuomonė Tai yra vienas rimčiausių mūsų laukiančių uždavinių ES. Tačiau aš pati čia norėčiau pateikti asmenį pavyzdį iš Lenkijos. Lenkija pasitelkė struktūrinius fondus, remdama norinčius studijuoti. Jaunimą, kurie nori, pavyzdžiui, studijuoti tiksliuosius mokslus, techninės e, disciplinas, kurios e, leis surasti darbo e, skirtingose šalyse. Daugelie valstybių universitetuose yra tam tikrų disciplinų, e, mokslinių sričių, kurios atrodo labai įdomios, bet e, e, rasti darbo tose srityse būna gana sudėtinga. Pavyzdžiui, studentai mokėsi pedagogikos, vis sunkiau randa darbo. Taigi Lenkijos tikslas dabar organizuoti studijas šiek tiek kitaip. Ypač e, mok, tiksliųjų mokslų srityje stengiamės e, ži, užtikrinti, kad absolventai gautų darbą. Todėl jaunimą stengiamės įtraukti į Europos mokslinių tyrimų erdvę. Mes suprantame, kad ES reikės naujų technologijų, naujų uh, E, naujo tipo įgūdžių ir tuos mokslus baigiantys žmonės turi tenkinti darbo rinkos poreikius. Verslininkai darbo rinkose neretai pareiškia, kad mokytojų jiems daugiau nebereikia. Lygiai taip pat e, jie gali pareikalauti inžinierių, informacijų technologijų specialistų ar energetikos specialistų. Norėčiau atsakyti pono Tajever klausimą. Jis klausė apie mažas ir vidutinio dydžio įmonės. Gal aš nedaug dėmesio tam skiriau savo pradinėje kalboje, bet iš tiesų tai yra Lenkijos pirmininkami vienas didžiausių prioritetų. Mes puikiai žinome, kad ne tik mažos mokslininkų grupės turi dalyvauti tokiuose e, finansavimo programuose, bet ir naujos e, įmonės, studentai ar absolventai, jie turi būti įtraukti į mažų ir vidutinių įmonių veiklą. Tokiu būdu mes e, sukursime didesnį potencialą, jeigu e, turėsime reikalingas priemonės. Tai būtų mūsų ekonomikos varomoji jėga. Ir tokiu būdu ES atsirastų daugiau inovacijų. Aš žvelgiu į poną pirmininką, kuris pradeda nerimauti, nes aš kalbu per daug ilgai. Bet jeigu aš neatsakiau kai kurių jūsų klausimų, tai esu pasirengusi juos atsakyti šiek tiek vėliau. Neatsakiau į ponios Kolarskos Bobinskos klausimą, todėl dabar tai labai greit padarysiu. Be abejo, yra išsakyta labai daug minčių apie tai, kaip kai kurių valstybių nepakankamo atstovavimo problema galėtų būti išspręsta, nes yra iškeltas tas e, aukščiausios kvalifikacijos kriterijus. Per neformalios tarybos susitikimą mes tikimės, kad e, Europos komisija pristatys tam tikras išvadas ir analizės vertinimą. Turiu galvoje analizę, per kurią buvo išsiaiškinta, kaip ES moksliniams tyrimams skirtos lėšos yra panaudojamos. Ir aš tikiuosi, kad vadovaudomis tomis išvadomis mes sukursime naujų idėjų pagristų patikimo informaciją. Čia baigsiu kalbėti. Ačiū ponė pirmininkė. Ir dar kartą dėkuoju už tai, kad mane pakvietėte. Turiu pasakyti, kad man asmeniškai e, šis posėdis yra tarsi sugrįžimas atgal. Prieš keletą metų aš pati buvau e, Europos parlamento narė, sėdėjau kitoje stalo pusėje ir labai džiaugiuosi dabar turėdama galimybę su jumis kalbėtis iš kitos stalo pusės. Ačiū. Dėklis. Gerbiama ponė ministrė, norėčiau Jums padėkoti. Mums taip pat tai buvo puikus susitikimas. Dėkoju už tai, kad atvykote pas mus, už tai, kad suteikėte mums informacijos. Tačiau manau, kad mes dar turėsime progų per šį pusmetį susitikti. Tačiau mes esame pasikvietę ir daugiau kvestinių kalbėtojų, todėl turime paskubėti. Labai ačiū ir sėkmės šią, šį pusmetį. 4 okay? Hannah, we need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Gerbiamos ponios, gerbiami ponai, gerbiami kolegos, pradėsiu, pasakysiu keletą įžanginių pastabų, kol bus paruošta technika, pataisyta technika netgi. Tikiuosi, kad greitai viskas veiks. Šiandien ir rytoj mes pasikvietėme tikrai daug labai svečių, todėl turime labai paskubėti, kad spėtume visų išklausyti, su visais pasikalbėti. Tačiau man labai džiugu pristatyti Tatenos e, direktorių poną Tanaką, kuris atvyko pas mus dar iki savo atostogų. Norėčiau jam labai nuoširdžiai padėkoti viso komiteto vardu. Visi žinome, kad jis šiuo metu kaip tik turi labai daug darbo, turi atsakyti labai, labai daug klausimų, e, pateikti daug savo pastabų, tačiau žinote, kad ES labai taip, taip pat yra labai svarbios diskusijos dėl energijos tiekimo saugumo, kas bus su brandolinė energetika, e, kokia yra situacija po e, brandolinės katastrofos Japonijoje. Kartai susidaro įspūdis, kad šie klausimai yra visiems labai aktualūs, tačiau taip pat yra labai svarbu gauti jais tam tikros konkrečios informacijos. Todėl, ponė Tanaka, norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs atvykote į mūsų posėdį ir kad Jūs esate pasiryžę suteikti mums papildomos informacijos. Taigi sveikinu Jūs atvykusi ir iš karto suteikiu Jums žodį. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm... Ačiū, ponė pirmininkė, man labai malonu sugrįžti į šį komitetą ir pristatyti tą tenos analizę. Jūs, ko gero, visi puikiai suvokiate, kokia yra mūsų misija. Mūsų organizacijos būstinė yra Paryžiuje tai ir mes esame energetikos saugumo forumas. Ir mūsų pagrindinė užduotis yra vertinti energetiką, energetikos sritį, brandunės energetikos sritį. Taip pat e, aš esu sureagavęs į tas valstybės, kurios e, kreipėsi į mane dėl Libijos naftos klausimo. Kalbame apie strateginius dalykus, Ir šiandieną kalbėsiu apie Fukushimos avarijos padarinių likvidavimą. Jūs teisingai, pane pirmininkė, sakėte, kad tai yra katastrofa ir turi įtakos visam energetikos sektoriui ir būsimoms diskusijoms dėl brandolinės energijos apskritai. Iš tikrųjų, turiu atsiprašyti dar ir dėl to, nesijaučiu dalinę atsakomybę dėl to, kad avarija apskritai įvyko. Ir mes jau pradėjome atkūrimo darbus ir pamažu atsikūrė ekonominė veikla. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad Japonija asistos ant kojų po šios katastrofos. E, Europos tai yra Tatenoje, tarptautinėje atominės energetikos e, e, agentūroje, mes dabar kūrėme tam tikrus tarsi e, scenarijus greta tų uh, pra, galimybių vertinimo. Be deramos analizės mes net negalime žinoti, kiek mums energijos reikia, kokią politiką galime rekomenduoti tų mūsų valstybėms narėms ir energijos vartotojams. Todėl kiekvienais metais Mes organizuojame pasaulio energetikos e, tam tikrą įvertinimą. Ir e, tame įvertinime e, labai daug dėmesio bus skiriama energetikos sektoriui su nedidelė brandolinės energijos dalimi. Dabar norėčiau trumpai pristatyti, kokia yra padėtis. Žinoma, kol kas mes nežinome, dėl kokios priežasties katastrofa Fukushimoje įvyko. Todėl reikia labai kruopščios e, Japonijos vyriausybės analizės bei Tatenos ekspertų išvadų dėl to, kas ten nesuveikė. Ar e, tai buvo techninės problemas, ar architektūrinio projekto problema. Yra daugybė įvairiausių neatsakytų klausimų. Todėl dabar reikia laukti galutinio rezultato, kad žinotume, kas e, iš tiesų e, atsitiko. Mes e, esame tikri, kad padėčiai susireguliavus mes um, būsime pasimokę iš praeities klaidų ir daugiau žinosime apie branduolinės energetikos technologijas. Brandolinė energetika visuomet buvo traktuojama kaip energijos paketo svarbi dalis. Tačiau dabar po Fukushimos akivaizdu, kad kai kurios Europos valstybės ir e, kai kurios kitos pasaulio dalys pradeda peržiūrėti brandulinės energijos saugumo pusę. dabartiniai Tatenos planai ir sukurtieji scenarijai staiga pradeda atrodyti per daug optimistiški. Ir turime peržiūrėti savo nuomonės ir planus įvertindami e, tos e, katastrofos padarinius. Akivaizdu, kad e, naujų energinių elektrinių statymas bus lėtesnis Ir kai kurios e, atominės elektrinės bus greičiausiai uždaromos kur kas anksčiau, negu buvo anksčiau planuota. Mes manome, kad padėties Vokietijoje ir kai kuriuose kitose valstybėse e, vertinimas, o sunkumų iškilo ir Šveicarijoje, ir Vokietijoje, ir Italijoje, ir kai kuriuose kitose šalise parodė, kad kai kurios šalis, tokios kaip Prancūzija, Suomija, Švedija, Junktinė karalystė, e, dalis e, rytinių Europos dalių, Kinija, net e, Pietų Afrika, Rusija ir kai kurios kitos šalis dar lieka labai didelis noras naudoti brandolinę energiją. Nuomonės apie tą energijos rūšį labai išsiskiria galima padaryti tik tai tam tikras prielaidas, kokie bus planai ateityje. Jau dabar matome, kad kai kurie e, planai yra toliau gyvendinami, o ateityje e, vis tik tai greičiausiai bus mažiau planuojama tokių elektrinių ir naujai atsirandančiose E, nu, iškylančiose pasaulio ekonominėse valstybėse um, brandoliniai energetikai bus dėmesio skiriama mažiau. Ir e, toje ataskaitoje dėl mažiau brandolinės energijos naudojimo bus įvertinamos pasaulio energetikos tendencijos, energijos kaštai, E, pastangos kovoti su klimato kaita, energijos saugumas ir e, klim, kūro įvairovė. Pasaulio, pasaulio energetikos e, organ, plane bus įvertinamos visos pastaro, visi pastarojo meto pokyčiai. Kas atsitiktų, jeigu staiga uh, sulėtėtų uh, brandomės energijos naudojimo tempai. Ir kai kurios elektrinės būtų uždaromos anksčiau. Kūrėme naują politikos scenarijų, pagal kurį Kopenhagos susitarimo neįgyvendinti tikslai bus e, šiek tiek atspindėti. Mes suprantame, kad dviejų laipsnių tikslą įgyvendinti yra sunku, tačiau mes ieškome naujų galimų veikimo būdų. Naujosios politikos scenariuje yra numatyta 360 gigabaitų papildomos e, galios, papildomos energijos. Ir tai turi apimti seniųjų elektrinių pakeitimą naujomis. Pagal uh, mažiau branduolinės energijos naudojimą scenarijų per pusę sumažėja tie e, energijos pagaminamos be branduolinės e, energijos kiekiai. Manome, kad maždaug 2031 metais, 35 metais būtų galima e, brandonės energijos e, mastą sumažinti maksimaliai, iki, mažiau negu iki 10 e, procentų. Kągi tai reiškia prekybai energijos kainoms ar CO2 emisijoms. Štai šioje skaidrėje matome, kokios įtakos tie pokyčiai turės kitų, iš kito kūro gaminamai energijai. Vis mažiau energijos bus pagaminama pagal skirtingas iš skirtingų kūro šaltinių. Trečdalis angliai, trečdalis dujoms teksai, trečdalis atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Jeigu tos trys kūro rūšis galėtų pakeisti e, reikaling, atitinkamą kiekį brandolinio, iš brandolinio kūro pagaminamos energijos, tai E, anglės sunaudojimas turėtų išaukti 130 milijonų metrinių tonų. Tai yra Australijos pagaminamo anglės kiekio mastas. Taigi 2035 metais reikėtų naujos Australijos tarsi. Dujos atžvilgių, du, dujų e, atžvilgių E, reikėtų Kataro pagaminamų dabar dujų kiekio papildomai. Atsinaujinančios energijos reikėtų maždaug 40, 460 kil, tūkstančių kilovatvalandžių. Teravatvalandžių, atsiprašau. Taigi reikėtų tiek energijos, kiek dabar pagamina, pen, penkis kartus tiek energijos, kiek dabar pagaminama Vokietijoje. Taigi tas mažiau brandolinio kūro planas reiškia, kad staiga prireiks žymiai daugiau energijos iš kitų šaltinių. Tinkamai išauks dujų, anglies ir atsinaujinančios energijos kainos. Bendrai atsinaujinanti energija yra labai brangi akivaizdžiai matome, kad elektros kainos būtų žymiai didesnės. Čia skaičiavome CO2 emisijas. Žydroji e, spalva atspindi naujosios politikos scenarijų. Čia galėčiau pasakyti, kad tam tikra prasme stabilizavimas pastebimas, tačiau ne tiek, kiek mes norėtume, kad pasiektume dviejų e, laipsnių Celsijaus planus. Naujosios politikos scenarius dėl dujų ir anglies panaudojimo reikštų, kad 30 procentų gigatonų Mm, bū, kūro būtų reikalinga daugiau. 30 procentų daugiau reikėtų 2035 metais. E, bendrai dėl CO2 emisijų sakoma, kad Dėrybininkai siekia 50 procentų sumažinti e, tas emisijas, tačiau e, padidėjus iškasamojo kūro sunaudojimui tokį planą gyventi būtų labai sunku. Be to, matome, kad vis daugiau reikšmės atitenka e, anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo technologijoms. Pagal kitą mokslininkų medžiagą yra sakoma, kad 2030 metais, kad pasiektume tokio tikslo, 50 procentų energijos turėtų būti iš atsinaujinančios energijos, o kita pusė būtų brandolinė arba e, kitoks iškasamasis kuras. Taigi, jeigu norime, kad būtų pritaikytos anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo technologijos, tai e, turėsime keisti politiką. Čia mūsų atlikta Vokietijos analizė. Vokietija priėmė labai ambicingą tikslą iki 2022 metų panaikinti brandolinę energiją. Jeigu taip atsitiks, tai Vokietijos energijos sunaudojimas 10 procentų turėtų sumažėti. Ir tai turėtų būti pasiekta per energijos efektyvumo planus. Išlaikant ekonomikos augimą ir maž... sumažinti energijos sunaudojimą būtų labai sunkus uždavinys. Ir panaikinus brandolinę energiją, juodoji stulpelio dalis išnyktų ir tada E, atsinaujinančių energijos e, šaltinių panaudojimas taptų labai sudėtingas, nes tiesiog tos energijos reikėtų labai daug. Žydroji e, stulpelio dalis yra dujos, kaip matome, jų panaudojimo mastas labai smarkiai išauga. 2022 metais 16 milijardų kubinių metrų daugiau dujų reikėtų. Tai turbūt tenkintų Rusiją, bet tai iškeltų tam tikrų būkštavimų dėl energijos saugumo, ne tik Vokietijoje, bet ir Europoje bendrai. Kaip žinome, Europos elektros tinklas yra labai e, glaudžiai susijęs e, tarp valstybių ir e, iškiltų labai didelė grėsmė visos Europos energijos saugumui daugiau brandolinės energijos turbūt yra geriausias būdas sustiprinti ES energetinį saugumą. Tačiau tuo pat metu vienos valstybės svarbus sprendimas daro įtakos visam Europos elektros tinklui. Taigi mes norime pasakyti, kad Vokietijos sprendimas turi būti gerbiamas, bet jis turėtų būti geriau sukoordinuotas visoje Europos Sąjungoje. Tokia būtų mūsų tvirta išvada. Toliau. Kokie brandolinės energijos mm, pajėgumai gali būti sukurti pagal naujos politikos scenarijų? Čia ne senasis scenarius, o naujasis Nuo 2009 iki 2020 metų dauguma statomų elektrinių yra e, Kinijoje arba kitose valstybėse, kurios nepriklauso Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai. Tačiau e, reikės keisti tas lokacijas, todėl kad ir EBPO valstybėse reikės atnaujinti dabar veikiančias brandolinės elektrinės. Tam prireiks milžiniškų investicijų, tačiau pagal mūsų CO2 maž, e, atsiprašau, mažai brandalinės energijos e, naudojančios energetikos scenarijų e, daugiau projektų bus perkelta į valstybės, kurios nepriklauso EBPO. Todėl e, būtina sureguliuoti visus klausimus susijusius su brandolinė sauga. Kitaip e, valstybės nepriklaušios EBPO negalės garantuoti brandolinio kūros naudojimo saugumo. Galiausiai šioje skaidrėje, gerbimas pirmininkė, matome, kokie iššūkiai laukia užtikrinant energijos tvarumą. 2050 dešimtųjų metų scenarius yra apatinėje eilutėje, raudonoji e, linija parodo aukščiausią e, dabartinius politikos scenarius. Melinoji linija yra e, planas pagal mūsų naujosios politikos scenarių. Raudonas taškas rodo, e, ką mes numatome pagal e, mažai brandolinės energijos naudojantį scenarijų. Yra dar ir kitas scenarius, kuris vadinasi dujų aukso amžių scenarius. Jis reiškia štai ką. Kadangi skalūninių dujų ir kitokių dujų e, tiekimas turės išaukti ir Kinijoje atsilauks didžiulė paklausa, tai e, jų dujų sunaudojimas kiekis bus nepaprastai didelis. Taigi, ką tai reiškia? Dujos išmeta anglės dvideginį. Šiek tiek mažiau galbūt to CO2 būtų išmetama pagal nuosius politikos scenarių, bet vis tik tai toli gražu ne 450 scenarius. Kad pasiektume 450 scenarių, vis dar reikia daugiau atsinaujinančių energijos šaltinių, e, anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo scenarius ir panašiai. Kitaip, e, numatytieji planai bus turbūt praktiškai neįmanomi įgyvendinti. Pone pirmininkė, aš nenoriu per daug ilgai kalbėti, bet kaip aš jau sakiau, mūsų analizė parodo, kad pagalvojus apie energijos saugumą, suprantama, jog reikia derinti skirtingus energijos šaltinius. Kitaip energijos saugumo negalėsime užtikrinti. Brandolinė energija yra labai svarbi jo dalis Žinoma, būtina atsižvelgti į visus įmanomus saugimo reikalavimus. Turime galvoti apie atsinaujančius energijos šaltinius, apie energijos efektyvumą, apie anglies surinkimo ir saugojimo scenarius. E, saugumo klausimas turi būti sprendžiamas galvojant apie energijos e, tiekimo tvarumą ir subalansuotumą. Kita svarbi išvada čia yra ta, kad energijos saugumas turi būti vertinamas ne pavienėse valstybėse, o ištisose regionuose. Europos modelis yra vienas iš geriausių ir mes e, norėtume, kad ES galėtų pademonstruoti, kaip turėtų būti elgiamasi per e, diskusijas, per sprendimų prieimimą ir energijos saugumo ateitis galėtų būti užtikrinta gerai sukuriant elektros tinklą ir subalansuojant skirtingų šaltinių naudojimą. Tuo pat metu turi būti kalbama vienu balsu su energijos šaltinių tiekėjais. Jeigu e, aš manau, kad tą mes galėtume rekomenduoti Europai po Fukushimos. Ačiū. Tanaka, herzlichen Dank für diese klare Analyse. Dėkuoju, ponė Tanaka, už tokią aiškę išsame analizę. Manau, kad mes turėtume dabar pasinaudoti likusių laikų ir išklausti iš jūsų dar kažkokios papildomos informacijos, ponė Karvalija. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiam kalbėtojui už tokią gerą prezentaciją. Turiu vieną klausimą susijusiu su technologiniu planu, kuris yra įtrauktas į šį scenarijų. Uh, Paminėjote vieną iš, seno, iš technologijų e, anglės e, surinkimą ir saugojimą. Ir jūs sakėte, kad 2050-aisiais maždaug 50 procentų energijos galėtų būti pagaminama iš anglė vandenilių. O apie kokias kitas technologijas jūs galvojate? Jeigu norime kovoti su klimato kaita, pagal tą E, nedidelės brandolinės energijos kiekio naudojimo scenarijų e, mes turėtume naudoti daugiau iškasamojo kūro, kaip būtų galima pasiekti tų e, CO2 mažinimo tikslų. Pone Tanaka, siūlau atsakyti iš karto, nes tikriausiai klausimai bus labai skirtingi. Ap. Labai ačiū. Mes galvojame, kad uh, CCS, anglės dvideginio surinkimo ir saugumo technologija, yra viena svarbiausių. Tačiau suprantame, kad reikia kur kas daugiau eksperimentinių planų, demonstracinių planų, rodančių, kad CCS jau gali būti naudojama ir saugiai be nuotekų e, pasitelkiama. Būtina įrodyti, kokiomis sąlygomis CCS gali būti panaudojama E, kokios gali būti anglės dvideginio kainos šio požiūriu, pavyzdžiui, 50 ar 70 dolerių už toną, jeigu bus e, prašoma, tai tada galbūt tas technologijas būtų galima pasitelkti. Kaip jūs jau sakėte, taip, tų technologijų nepakanka, reikia kur kas daugiau naujų, kad energijos technologijų revoliucija įvyktų. Atsinaujinanti energija yra vienas iš veikimo būdų. Mes jau dabar uh, E, naudojame daug vėjo energijos, bet reikia e, daugiau saulės energijos, e, šviesos ir saulės energijos surinkimo baterijų ir panašiai. Reikia galvoti ir apie geoterminės energijos pritaikymą. Tokios technologijos gali būti sukurtos ir galbūt jau yra sukurta, tik reikia jas patobulinti, kad geoterminė energija, pažiūrėjau, galėtų būti panaudojama naujoviškai. Svarbu e, sukurti technologijas ir vartotojo pusiai. E, kad sumažėtų CO2 emisijos iš transporto sektoriaus, reikia reklamuoti elektrinius automobilius, bet tam reikia sukurti naujas technologijas, jas ištobulinti e, ir tada pasieksime konkrečių e, rezultatų. Kitas dalykas yra tie išmaniai, pažangiai tinklai, kad galėtume atsinaujinančios energijos m, produkciją panaudoti kartu. Galėtume sukurti didesnę rinką, kuri kauptų tą energiją ir informacijos technologijos turi būti daugiau pasitelktos energetikos sektoriaus raidai. Greta to dar reikėtų pereiti prie energijos saugojimo technologijos. E, saugojimas vandens telkiniuose yra vienas iš būdų, bet kitokios generatorių technologijos taip pat turėtų būti įmanomos, e, hidrotechnologijos, super laidininkų technologijos galėtų būti panaudojamas. Yra daug įvairių technologinių galimybių, kurias būtų įmanoma suderinti su išmaniaisiais tinklais. Tokiu būdu elektros rinka taptų kur kas lankstesnė. O hasi, Dėkoju toliau, pane Hasi. Galbūt dabar išklausysime dviejų ar trijų klausimų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Viena iš paskutinių pono Tanakos pastabų buvo tai, kad, tai, kad scenarius 450 PPM yra, e, galėtų būti įmanomas. Ka, kaip Jūs įmanote, kaip būtų galima tą padaryti įmanomu? E, labai geras klausimas. Techniškai tai yra įmanoma, tačiau vis tik išlieka dar didelis klaustukas. Čia iškyla labai daug kaštų, reikia labai daug investicijų. Taip pat mes manome, kad Dėrybininkai dėl klimato turėtų dėti kur kas daugiau pastangų. Kągi aš turiu galvoje? Man atrodo, kad reikia tam tikro uh, veikimo būdo iš apačios į viršų, o ne iš viršaus į apačią. Negalima primesti nieko iš viršaus. Jeigu yra nustatomi tikslai ir primetami visoms valstybėms narėms, tai ne visuomet galime padaryti to, kas įmanoma dėl padėties Kinijoje, dėl Junktinio Amerikos valstijų politikos. E, tas po metodas iš viršaus į apačią negali pasiteisinti, bet jau kol kas. Todėl mes ir siūlome e, veikimą iš apačios į viršų. Naujos technologijos, naujos anglies ar dujų elektrinės E, galbūt bus įmanomas, galbūt tos technologijos bus uh, užkonservuotos 40 ir 50 metų ir mes negalėsime nieko pakeisti dėl CO2 emisijų. Uh, reikia at, įvertinti realias CCS galimybės. Galbūt retroaktyviai pritaikyti tam tikras technologijas, pasitelkiant jas CCS technologijoms, kurios būtų parduo, pradedamos pardavinėti. Būtina kurti naujas e, technologijas, nes kitaip tų 450 pasiekti bus labai sudėtinga. Kitas dalykas - energijos saugumo koncepcija. Kinija labai rimtai e, svarsto galimybę naudoti daugiau dujų. Kinija supranta, kad naftos nepakaks, anglis yra labai tarši, todėl reikia daugiau dujų, kad e, energijos saugumas būtų ekologiškas, bet užgarantuotas. Todėl energija naudoja labai griežtas energijos taupimo priemonės, nes e, anglis, nafta ar dujos negali būti naudojamos e, taip, kaip yra dabar Jeigu taip vyks toliau, Kinija pati ženkliai nukentės. Dėl pačios Kinijos energijos saugumo ji turi pritaikyti daug svarbių vidaus priemonių. Mes turime skatinti Kiniją imtis nacionalinio lygmens e, priemonių, e, klimato dėrybininkų m, veikloje tai turėtų susilaukti pakankamo dėmesio. Tokiu būdu mes užtikrinsime tam tikrą energijos tiekimo tvarumą arba bent jau užtikrinsime tam tikrą įėjimą e, link to 450 siekio ateityje. Taigi dabar reikia racionalių protų vadovautis. Ačiū. Kampos. Pone Korėdė Kampos. Muito obrigado, Dr. Tanaka. Foi uma excelente lição e que, que nos eh, ajudou, ajuda muito a pensar. Dėkoju, pona Tanaka, tai buvo puikus pranešimas ir jis pradės mums, padės mums tolimesnėme mąstymo procese. Norėčiau užduoti klausimą su, susijusiu su paskutinė jūsų rodyta diagrama. Jeigu mes kalbėsime apie laikotarpį iki 2020 metų ir, ir laikotarpį po 2020 metų, tai mes tikriausiai turėsime kalbėti apie žymiai didesnį brandolinės energijos sunaudojimą Kinijoje ir paskui jisai turėtų labai sumažėti po 2020 metų. Jūs labai įdomiai paaiškinote, kodėl e, brandolinės energetikos kiekis turėtų mažėti. Tačiau mano klausimas dabar būtų toks kokia situacija bus su ne EBPO valstybėmis, ar taip pat bus galima stebėti tokią, pač, te, tokią pačią tendenciją. Jeigu mes e, pasitelktume jūsų logiką, tai, tai ar nėra taip, kad EBPO valstybės pradės galvoti lygiai taip pat kaip Kinija, kad reikia pagalvoti, kas turėtų gaminti tą elektros energiją arba ieškoti kitų išteklių, iš kurių būtų galima gaminti energiją. Ar nebus taip, kad po 2020, po 2020 metų atsiras dramatiška, katastrofinė situacija? Taigi, ar APPO šalis nereaguos taip pat kaip Kinija? Toliau kitas klausimas. E, e, at, atominė energija galėjo jau seniai būti modernizuota, senos e, brandolinės jėgainės galėjo jau seniai būti brand, e, modernizuotos. E, tačiau čia mes kalbame apie intelektinę nuosavybę ir, ir, ir pa, jos pajėgumus atominė energetika mes nepakankamai investavome. Europoje galioja subsidiarumo principas, tačiau kalbant apie brandolinę energetiką, to subsidiarumo principo nėra nes į brandolinius e, tyrimus yra investuojama daug lėšų. Taigi, ar būtų galima pasivyti tą ES atsilikimą šioje srityje? Ar ES yra dar galimybė investuoti? Uh, Vėlgi labai įdomus ir svarbus klausimas. Prieš paskutinėje skaidrėje parodžiau, kad bus kuriami papildomi pajėgumai. Kinija toliau plėsis, tačiau papildomo augimo tempai išauks. Mes žinome, kad Kinijos ekonomikos augimas palaipsniui sulėtės. Todėl poreikis statyti naujas elektrinės, skaitant atominės elektrinės, taip pat pradės mažėti po 2020-2035 metų. Nes atrodo, kad atominės energijos naudojimas Kinijoje irgi sumažės. Tačiau Tai bus tik santykinis dalykas, nes iš esmės tie, e, tas energijos suvartojimas didės. E, turbūt grafikė prisimenate, kad e, visos kreivės ėjo į viršų, ypač kai kalbėjome apie e, Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Pagal naujos politikos scenarijų EBPO turėtų investuoti į didelių pajėgumų kūrimą, nes kitaip nebus galima užtikrinti tvarumo, saugumo ir ekonomikos augimo. Grafikas, kurį jūs matėte, būtent tai patvirtino. Kai e, brandolinės energijos būtų naudojama mažiau pagal tą planą, e, energijos e, branduolės energijos sunaudojimas EBPO turėtų labai ženkliai sumažėti, kaip kad Kinijoje. Antras klausimas - technologijos. Taip, e, brandolinė energetika, elektrinės buvo kuriamos e, daug metų, tam tikrą prasme, galima pasakyti. Ir e, jų pakeitimas naujomis nebuvo labai dažnas nes dažniausiai tiesiog būdavo senųjų elektrinių eksploatavimas pratesamas. Kai kuriuose šalise e, e, tas eksploatavimas yra nutraukiamas, tačiau tai nevyksta labai dažnai. Technologijų išmontavimas ir brandulinės energijos pakeitimas kitais šaltiniais yra labai svarbus technologinis pokytis, nes be abejonės naujos elektrinės visuomet būna dydis didesnis, technologijos naujesnės, saugesnės Ir kurdami ir investuodami į naujas elektrinės mes prisėdame prie saugumo. Kita vertus, neinvestuodami mes to negalėsime padaryti. Neinvestuodami į naujas brandolinės technologijas, į geriausias, moderniausias technologijas, mes negalėsime nieko padaryti atlikę e, paskutinės pasaulinės energijos apžvalgos analizę, padarėme išvadas, kad e, inovacijų porotrukis turės prilygti tą, kurį išgyveno Kinija. Kinija reikalauja, kad būtų investuojama daugiau į atsinaujinančius energijos šaltinius, į saulės, vėjo energiją ir panašiai. Ir dabar iki 2035 metų e, ten bus numatyta labai daug e, pasiekimų. Kinijoje e, vienas iš penkių parduodamų automobilių bus elektrinis. Taigi Kinija taps energetijų technologijų lyderė pasaulyje, nes ten yra poreikis labai didelis. EBPO ir Europos valstybės e, turės pagalvoti, kaip su tokia valstybė galės konkuruoti. Be naujų investicijų tai padaryti būtų labai sudėtinga. Žinoma, bendrovės investuojančios į Kiniją išbando savo technologijas, tačiau tuo pat metu jos tas technologijas e, tobulina ir e, didina to regiono pajėgumus yra investuojama į naujas energetinės technologijas taip pat ir tai yra labai svarbu. Daugelis Europos valstybių e, labai daug dėmesio skiria atsinaujinantiems energijos šaltiniams. Yra tai vienas, e, viena iš išeičių. Daugelis Europos bendrovių yra atsinaujinančios energijos e, gamybos lyderės pasaulyje. Manau, kad tai yra vienas iš energetinės revoliucijos būdų Tačiau mūsų nuomonė brandolinė energija turi išlikti to paketo dalimi. Nes kol kas mes nežinome, kuri technologija paims viršų ateityje. Be bejonės kol kas e, brandoliniai energijai daromas labai dėlis spaudimas, tą pripažįstame, tačiau bendrai galvodami apie E, tvarų ir saugų energijos e, tiekimą ateityje turime įvertinti visus įmanomus variantus ir į visus juos investuoti. Ačiū dabar panas Vidal Kvadras. Labai ačiū ponė Tanaka už tokį glaustą ir e, informatyvų pristatymą. Jūs puikiai žinote, ir mums priminėte, kad e, dėl Fukushimos katastrofos kai kurios Europos valstybės e, ir ES, Vokietija ir ne ES, kaip kad Šveicarijoje, priėmė dramatinių energetikos politikos e, pokyčių ir pakeitė savo brandolinius planus. planai statyti naujas elektrinės ar pratesti senų elektrinių eksploatavimą buvo pakeisti elektrinių uždarimo planais. Aš turiu du klausimus. Jūsų e, žiniomis tokie politikos pokyčiai gali atsikartoti ir kitose pasaulio dalyse, kaip, pažiūrėjau, Kinijoje, Indijoje ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ar jūs manote, kad tai bus? Kaip jūs e, manote? Ar jūs turite informacijos, kad tos šalis ir toliau tęs savo ankstesniuosius planus įgyvendinti? O antras klausimas būtų toks. Be politinių sumetimų, kurių jūs žinoma čia nevertinsite, turbūt jūs turite savo nuomonę, bet e, turbūt jūs čia politinių nuomonių neturite sakyti. Krinai iš techninės perspektyvos, racionalios perspektyvos energijos e, tiekimo saugumas, CO2 mažinimas, rizikos ir naudos vertinimas, numatomas vartojimo e, kitimas, grinai techninių požiūrių. Ar jūsų nuomonė tokie sprendimai yra teisingi? it is very political question and it is very difficult to answer technically to that. On the other... Labai politinis klausimas ir techniškai atsakyti sunku. Kita vertus. Brandolinė energetika yra dėje labai svarbus politinis e, klausimas ir daugelie valstybių regionų yra būtinas politinis vertinimas. Jūs savo pirmajame klausime klausėte, kurios valstybės pasieks Europos pavyzdžių. Taip, Europoje, Europ, e, Vokietija, Šveicarija, Italija priemė sprendimus atsisakyti brandolinės energijos, nebeiti tuo keliu. Kita vertus, akivaizdu, kad Prancūzija irgi išlaiko labai tvirtą poziciją ir išlaiko brandolinę energiją. Švedija, Suomija, Jungtinė karalystė vis dar pasisako už E, brandolinę energiją, rytų Europos valstybės akivaizdžiai e, išlaiko brandolinės energetikos e, variantą, nes jis energi užtikrina energijos saugumą ir nepriklausomumą nuo Rusijos. Kitose pasaulio dalise Kinija be bejonės e, darys viską, ką gali, kad ir toliau būtų statomos brandolinės elektrinės, aišku, užtikrinant saugumą, nes Kinija supranta, kad tokia elektra jiems yra svarbi. Ta pati pasakytume apie Indiją, apie Rusiją. Koreja yra kita svarbi brandolinė valstybė. Turkija taip pat toliau eina brandolinės energijos keliu. Pietų Afrika irgi išlaiko brandolinę energiją. Junktinės Amerikos valstijos yra įdomesnis atvejis. Mums atrodo, kad Junktinės Amerikos valstijos susidurtų su daug sunkumų, jeigu norėtų statyti naujas brandolinės elektrinės. Bet Junktinės Amerikos valstijos galvoja išlaikyti dabartinės brandolinės elektrinės, nes brandolinė energija yra labai svarbi jos ekonomikos išlaikymui ir jos augimui. Taigi bendrai manome, kad kiekviena valstybė turėtų priimti savarankišką sprendimą dėl brandolinės energijos, ar tai būtų politinis ar techninis sprendimas. Tačiau mes manome, kad brandolinė energija yra e, būtina visai grupiai valstybių. Ir šiuo požiūriu Europa elgesi labai išmintingai e, valstybėse narėse priimdama skirtingą politinę poziciją. Kai kurios šalis pasako už brandolinę energiją, kitos pasako prieš bet bendrai Europoje yra išlaikoma e, įvairovė. Manau, kad tai yra išmintingas veikimo būdas. Taip, politiškai priimti sprendimą sunku, tačiau ką mes galėtume pasakyti techniškai dėl tokių sprendimų apie brandolinę energiją? Kad privatus sektorius investuotų didelius pinigus į ilgalaikius projektus negalima duoti tokių blogų signalų, kokius duoda besikeičiančios vyriausybės. E, ne tik brandolinėje e, energetikoje tai svarbu. Bendrai energetikos rytie tai yra labai svarbu. Jeigu elektros tarifai keičiasi, tai niekas nenorės investuoti į tokią nestabilią rinką. Taigi energetikos politikos stabilumas e, užtikrinamas vyriausybių yra labai svarbus energetikos ateičiai. Ačiū dabar ponia Kolarska Bobinska. Ačiū. Taigi daugiau dujų. Imkime tą scenarijų. Ar tada mes tapsime vis priklausomesni nuo Rusijos? Šiuo atžvilgiu, ką manote? Taip pat ir apie skalūninės dujas. Diskusijos įsibėgėja ir vyksta tikrai gana įstringai ir parlamente diskutuosime tą klausimą jau rudenį. Kitas mano klausimas jums. Labai gyrėte Europos energetikos politiką, taip pat ir dėl Vokietijos priimto sprendimo sakėte. Dėl Vokietijos priimto sprendimo nebesinaudoti atominę energetiką. Sakėte, kad tai turės įtakos ir kitoms valstybėms. Ar manote, kad reikėtų prieš priimant tokį sprendimą pasikonsultuoti su kitomis valstybėmis? But, certainly, I think, uh, uh, Commissioner Ottinger clear... Iš tikrųjų, gal nebūtinai norėčiau atsakyti į, į tą antrąjį klausimą, bet komisijos narys Oettingeris labai aiškiai teigia, kad um, reikia ES tuo klausimu diskutuoti. Taip, ES turėtų aptarti šį Vokietijos politikų priimtą sprendimą, nes jis turės įtakos kitoms valstybėms, ypač kaimininėms. Bet neretai tai gali tapti ir nauja proga, galimybė kitoms valstybėms, jos, pavyzdžiui, gali pelningai pardavinėti energiją, energiją Vokietijai. Taigi Vokietijos kaiminystėje esančios valstybės galėtų netgi džiaugtis tokiu sprendimu, nes galės vykti energijos eksportas. Aišku, tokius klausimas turi, turi, toks klausimas turi būti nagrinėjamas Europiniu mastu parlamente, kitose institucijose, na, ir dėl skalūninių dujų. Tai klausimas, kurio neaptariau savo pristatymo metu, Neseniai buvo užsiminta apie tai, kad e, lyg pasiekėme dujų aukso amžių ir iš tikrųjų čia galima tada jau kelti ir skalūninių dujų klausimą. Skalūninės dujos nėra taip lengvai prieinamos ar išgaunamos. Ir apskritai priklausome nuo gamtinių dujų tiekimo iš Rusijos, Kataro, iš kitų šalių, bet tos neįprastinės, vadinkime, dujos yra susijusios su geopolitinė situacija, jos ją lyg pakeičia. Tai yra strateginis e, klausimas e, naudoti ar ne skalūnės dujas. Kitas dar klausimas, ar jos yra um, nekenksmingos um, aplinkai. Tai taip pat turėtų būti aptariama, kalbantis su JAV, su kitomis valstybėmis. Ir beje, nemažai informacijos galite rasti ir mūsų tinklapyje. Dėl hidro skaidimo technologijos vadinamosios jau kurį laiką egzistuoja, nėra nauja, bet derinant ją su horizontaliu grėžimu ar horizontaliais grėžiniais, galima taip pat jau ir um, skalūninių dujų klausimą kelti. Tai nėra visiškai nepavojinga. Ir JAV, pavyzdžiui, tie grėžiniai yra labai netoli gyvenamųjų rajonų, taigi gali įvairių problemų iškilti, norint šią technologiją panaudoti. Aišku, reikia taip pat pagalvoti ir apie cheminės medžiagas, kurias reikėtų greta naudoti. Ir jeigu visi dalykai būtų ištirti, tada aišku, ir šią technologiją galima e, sėkmingai taikyti. Bet e, kaštai, ko gero, būtų kiek didesni negu kad JAV atveju. Ir tada jau skalūninės dujos prieš šią technologiją, ko gero, laimėtų Lenkijos, Kinijos, Indonezijos atveju iš esmės pasikeistų geopolitinė situacija, panaudojus, ėmus naudoti skalūnės dujas. Euh, euh, Ponas Odi, dėkoju, ponia Tanaka, norėčiau Jums padėkoti, kad atvykote pas mus. E, neseniai mes galėjome perskaityti tokią informaciją, kad uždarius jėgainės Europoje, mes susidursime su elektros energijos trūkumu arba su tokia situacija, kai staigiai dinks elektros energija, pavyzdžiui, per didelius karščius. Ir ar e, mes, kuomet kai kurios valstybės narės, kai stojo į Europos Sąjungą, iš jų buvo reikalavima, kad jos įsipareigotų e, uždaryti savo elektrinės, tačiau ar jums netrodo, kad tokia, tokioje situacijoje mes turėtume uh, E, mes turėtume suintensyvinti brandolinius tyrimus, mokslinius tyrimus šioje srityje, nes reikės atrasti naujos kartos e, kažkokias technologijas. Tai kaip jums atrodo, kaip, kaip atrodo moksliniai tyrimai šioje srityje? Labai ačiū. Pirmasis klausimas būtų toks. Taip, jeigu brandolinė energija e, nebus prieinama taip, kaip buvo numatyta, atsiras kitų e, tiekimo sutrikimo grėsmių Europoje. Ir per tinklą tas problemos gali persidoti iš vieno regiono į kitą. Žinoma, jeigu bus mažiau brandolinės energijos, tai dujų e, tiekimas e, iš Rusijos per Ukrainą nutrūkęs turėtų kur kas daugiau įtakos Europos Sąjungai, jeigu neužteks uh, hidroenergijos, pavyzdžiui, ir jeigu brandulinės energijos nebus. Todėl aš ir sakau, kad reikia išlaikyti visus įmanomus variantus, ne tik vienoje valstybėje, bet visame regione. Elektrinės deš, išmontavimas, taip, tai yra rimtas uždavinys, jam reikia daug laiko, aš nesu brandolinės energetikos inžinierius, bet aš žinau, kad jeigu e, kai kurios elektrinės turės būti išmontuojamos, tai kai kuriuose šalise tai yra daroma, tai e, sustabdyti elektrinę nebus rimta problema, bet e, ilgalaikio saugumo klausimas e, kels didelį susirūpinimą visiems. Todėl tas išmontavimas turi būti labai atidžiai planuojamas ir naujos technologijos turi būti naudojamas labai atsargiai ir saugiai. Pats iš pačios išmontavimo technologijos nekels problemų energijos vartojimui. Taip aš manau. Sizly. Joran Sizly. Uh, thank you, Mr. Tanaka. Tanaka, I would like to come back to the question. Ačiū, ponė Tanaka. Aš norėčiau sugrįžti prie savo kolegos Fidel Krastos kvadras klausimo. Vokietijos sprendimas buvo pagristas grinai etinėmis priežastimis. Buvo įsteigta etikos komisija ir jos sprendimo pagrindų buvo sukurta uh, brandolinės energijos e, brandolinių elektrinių uždarimo programa. Tai yra naujas energetikos politikos e, puslapis. Iki šiol visuomet vadovavomės techninėmis priežastimis. Todėl aš dabar norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie tą naują paradigmą, kaip ji įtakos pasaulį. Very... Labai ačiū už tokį svarbų klausimą. Ką aš galvoju apie etinį sprendimą? Manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių būdų nuspręsti, kaip toliau gyventi. Ir aš pats asmeniškai labai pasisakau už tai, kad e, daug kas būtų nusprendžiama vadovantis etika. Tačiau ar brandolinė energetika yra etinis klausimas. Aš šiek tiek abejoju, kad e, sprendimai dėl technologijų priimami vadovantis etiniais sumetimais. Žinoma, visi sprendimai turi būti etiniai, tačiau kodėl brandolinė energetika yra taip politizuojama, kodėl e, jai E, ji apsprendžiama tiek daug etinių sumetimų, skirtingai negu kitos energetikos rūšis. Aš sutinku, kad po Fukushimos e, atsirado nauja mąstymo paradigma. Aš pripažįstu ir matau, kas iš tiesų vyksta. Tačiau tuo pat metu galiu dar kartą pakartoti, kad nesu mokslininkas, o esu ekonomistas. Tačiau kaip energetikos politikos profesionalas, E, keliu klausimą. Ar negalėtume būti pragmatiškesni, realistiškesni ir techniškesni, priimdami sprendimus dėl energetikos politikos bendrai? Nes kitaip, kaip jau anksčiau esu sakęs, per didelis politizavimas pradės trukdyti komercinėms investicijoms. Niekas neinvestuos didelių sumų, jeigu politika keisis iš kairės į dešinę visą laiką. Mes norėtume, kad e, sprendimai būtų išlaikyti. Jeigu nuspręsta atsisakyti tokios energetikos, tai tegu taip ir būna, bet nekeiskime pozicijos, nes kitaip bus labai sunku mobilizuoti reikalingus išteklius ir e, kurti reikalingas technologijas užtikrinant energijos tiekimo saugumą. Tai Pone Tanaka, dar aš savo ruoštų užduosiu vieną papildomą klausimą. Dėl tos vienos valstybės Europos priimto sprendimo, iš kurios ir aš esu, kalbu apie Vokietiją ir dėl to klausimo, ar galėtų būti taip, kad ir kitos e, valstybės tuo sprendimu pasiektų. Jūs sakėte, kad e, nelabai, aš gal interpretuočiau jūsų atsakymą į, kad pasakėte ne, bet kokį poveikį tai turėtų, jeigu iš tikrųjų visos ar daugiau valstybių nuspręstų atsisakyti brandolinės energetikos, kokį tai poveikį turėtų energetikos rinkai, kainoms, e, tiekimo saugumui ir kitiems aspektams. Gal trumpai apie tai dar. Uh... Tai labai įdomus klausimas, ponė pirmininkė. Jeigu daugelis valstybių pasisektų Vokietijos pavyzdžių ir atsisakytų brandolinių elektrinių, Europa prarastų brandolinės energijos perspektyvą. E, vėlgi grįžtame prie Vokietijos atvejo. Europa tada turėtų e, pasikliauti atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Kaip jau sakiau, atsinaujinantis energijos šaltiniai yra kur kas brangesni ir energijos gamyba yra kur kas labiau nestabili. Reikės e, daugiau investuoti į elektros tinklo kūrimą ir galvoti apie paprasčiausią energijos atsargų kaupimą. Taigi reikės investuoti į taip pat dujas, kurios turės būti investuojamos turbūt ne tik iš Rusijos, bet ir iš kitur, galbūt iš Šiaurės Afrikos ir, aišku, artimųjų rytų. Ir jeigu Europa visa paseks Vokietijos pavyzdžių, tai labai smarkiai išauks priklausomybė nuo e, dujų ir anglės išteklių užsienyje. Atsiras labai didelė rizika Europos energijos saugumui. Be abejo, galima išvengti, kad tokie dalykai neatsitiktų vienu ar kitu metu. E, ir jeigu taip greitai bus atsisakoma e, brandonės energetikos, tai Atsinaunančios energijos technologijų nebus sukurta dar ir reikės ieškoti galimybių toms spragoms užpildyti. Vokietija tai gali daryti, bet e, e, jeigu kitos valstybės ištai, išlaiko brandolinę energiją, jeigu Vokietijoje atsiras problema, tai e, Vokie, ji galės naudotis energiją iš Prancūzijos, kur gaminama atominė elektra, arba iš Čekijos, kur anglis yra naudojama elektros gamybai. Taigi, Kažkas tą riziką turi absorbuoti. Jeigu atsitiktų taip, kad visos valstybės pasiektų Vokietijos pavyzdžių, tai Europa taptų kur kas mažiau saugi ir elektros kainos būtų žymiai didesnės. Tuo pat metu, aišku, būtina suprasti, kad anglies e, variantas yra labai patrauklus, bet tada CO2 būtų išmetama kur kas daugiau. Manau, kad tam CO2 emisijų mažinimo tikslas, Kopenhagos sutartis ir panašiai e, taps tik tai vizijo nerealybė. Hab... Norėčiau padėkoti. Daugiau klausimų nebeliko. Jų buvo tikrai daug tų klausimų ir jūs iš karto juos atsakėte, tikrai dėkoju Jums už tai ir labai puiku, kad mūsų pokalbis įvyko dar prieš atostogas, tai Jums kainavo labai daug pastangų, mums tai buvo tikrai mūsų žinių praturtinimas, tie, kurie nedalyvavo šitose diskusijose, tai jų kalti, patys kalti, nes mes vėliau po atostogų turėsime priimti svarbius sprendimus Kita savaitė susitiksiu su pone Merkel ir aš paprašysiu jos parašyti atitinkamą raštą, nes jinai tarsi yra kaip pavyzdys kitoms valstybėms narėms, bet čia buvo tik tai e, toksai mano asmeninis komentaras. Dėkoju Jums už tai, kad atvykote ir sėkmės. Okay, sind die anderen schon da? Okay, we can start, please, ladies and gentlemen. Ar mes jau galime pradėti nagrinėti kitą darbo tvarkės punktą? Hello, welcome. Yeah. Oh, yeah, so many reports, but it's, yes, the same here. Sometimes you must listen, sometimes you must learn what happened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 Okay, ladies and gentlemen, wir machen weiter. Einverstanden und wollen keine unnütze Zeit verlieren, das ist immer schlecht. Ähm, Taigi teskime, kad neprarastume daugiau laiko, turime skubėti. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas buvo įtrauktas į darbo tvarkę dėl, dėl to, kad diskusijose uh, Mūsų komitete dauguma kolegų matė, kad mums reik, mane, kad reiktų pasikviesti jungtinio tyrimų centro atstovus, kad jie mums pristatytų e, stipraus žemės drebėjimo Japonijoje padarinių ir po jų sekusių įvykių, įvykius. E, tai ir aš tikėjausi, kad bus salė pilna, nes visi buvo tokie suinteresuoti, tačiau dabar taip nėra ir nepaisant to aš norėčiau pasveikinti mūsų svečią iš jungtinio tyrimų centro. Be didelės žangos iš karto suteikiu Jums žodį, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš esu Joanidis Santeran. Aš esu Jungtinių tyrimo centro energetikos direktorato vadovas. Tas institutas, kuriam aš vadovauju, per praėjusius metus sukaupė daug patirties brandolinės energetikos saugumo srityje. Ir mes e, turime Olandijoje bandomąjį reaktorių ir ten atliekame labai daug tyrimų. Ir už tai dabar labai svarbu pasidalinti tą patirtimį su jumis, ypač po Fukushimos katastrofos. Savo prezentaciją galėčiau padalinti į dvi dalis. Pirmąją dalį pristatys Mark Noel. Jis yra atsakingas už clearinghouse projektus. Jis uh, paaiškins, kas įvyko tos brandolinės katastrofos metu ir kokios e, jos pasiekmes, o aš vėliau kalbėsiu apie atsparumo testus. Taigi visų pirma suteiksiu žodį Mark Noel, kuris pristatys techninę pranešimo dalį. Prašau. Noel, for... Labą dieną. Aš Aš esu e, Mark Noel ir mes e, bandome įvertinti e, mokslinio tyrimų centro poziciją apie brandolinio centro ateitį. Mes žinome, kad Fukushimos katastrofa įvyko po stipraus žemės drebėjimo, po to buvo uždaryta keletas kitų elektrinių. Japonijoje praėjus valandai po žemės drebėjimo kilo tsunamis, kuris e, e sukėlė didžiąją dalį problemų elektrinėje Manau, būtų įdomu pastebėti ir tai, kad žemės dirbėjimas buvo suteltas viename centre ir vienu metu įvyko didžiausias, tačiau po to buvo daug papildomų žemės drebėjimų. Vienas iš jų įvyko štai čia, e, septynių balų jis buvo ir jis buvo labai arti Fukushimos elektrinės, dėl to kilo daugiau komplikacijų. Štai taip atrodė. E, palidovinis vietovės vaizdas, šeši reaktoriai pagal planą ten buvo sustatyti, e, vadinamieji verdančio vandens reaktoriai. Visi jie yra pagristi bendruoju elektriniu projektu, kurį šiek tiek detaliau pristatysiu šiek tiek vėliau. Taigi paminėjau tsunami, kuris e, e, buvo pagrindinė problema elektrinėje ir jis smogė dviem bangomis Pirmiausia, buvo visiškai apsemta elektrinė ir buvo um, apsemta vadinamoji siurblinė. E, iš esmės tai pažeidė visas e, elektrinės aptarnavimo sistemas. Be to e, buvo apsimtos patalpos, kuriuose buvo e, tie atsarginiai generatoriai krizės atvejams saugomi. Štai čia žemutinėje nuotraukoje matote, kas iš tiesų atsivyko, e, įvyko. Didelė dalis e, e, pastatų tiesiog dingo. Vienas jų gal čia dar matosi. Štai taip fotografija nuo žemės atrodo. Matome, kaip tsunamis artėja prie elektrinės. Ir E, paprastos užtvankos, kuri turėtų sustabdyti tsunami, neužteko. Čia yra e, vaizdas, e, kai antrasis tsunamis pasiekė elektrinę. Matote, kokio masto, kokio stiprumo buvo tas tsunamis ir iki kokio lygio vanduo pakilo. Turbūt papildomai nieko čia komentuoti nereikia. Taigi tik tai keletas žingsnių apie projektą, keletas žodžių apie projektą, nes labai svarbu suprasti, e, kodėl tokie padariniai. Fukushima Adachi e, buvo sukurta General Electric GE e Mark I projekto pagrindu. Čia yra centrinis e, brandolys, paskui yra vandens ir garų mišinys, e, vandenį kaitina e, reaktoriaus šerdis, kyla garai, kurie varo turbiną ir turbina išjudina elektrą gaminantį generatorių. Paskui per kondensatorių garai grįžta atgal į aušiklį, aušinimo sistemą. Toliau E, seka tas indas, kuriame yra e, kondensavimo procesas vykdomas, tai vienamasis kondensavimo kambarys. Ir um, būtų galima prašęs pasakyti, kad tai yra tiesiog skardos gabalas. Kasgi atsitiko per žemės drebėjimą, nutrūko energijos tinklai su, sugriuvo energijos tinklai Japonijoje. Ir kaip jūs turbūt žinote, net uždarius reaktorių išlieka tam tikra dalis šilumos, kuri turi būti iš reaktoriaus brandolio pašalinta. E, tada prasidėjo tas mm, atsarginis, pradėjo tas atsarginis reaktorius veikti tačiau vanduo vėliau ir jį pasiekė ir uh, buvo um, sukaupta daug šilumos ir ilgą laiką um, energijos tiekimas visiškai sutriko, veikia tik tai generatų baterijos ir ilgą laiką um, reaktoriai buvo visiškai be jokios e, elektros ir todėl e, karštis negalėjo būti pašalintas. Todėl vis daugiau prigaminama garų ir kad jie išeitų, reikia atidaryti um, angas. Tai padarius, e, vandens kiekis reaktorius viduje sumažėja ir e, iš to yra pagaminama energija. Atitinkamai pradėjo aukti temperatūra aplink e, garų e, kaupimo patalpą. Temperatūra pasiekė netgi 1200 laipsnių Celsijaus, e, kilo eksoterminė reakcija ir e, dėl to E, susidarė angliavandenilis, dėl kurio kilo sprogimas. Pirmajame ir trečiajame reaktoriuose e, angliavandenilis taip pat sprogo ir jūs visi turbūt matėte e, detonacijos e, reakciją, kuri buvo rodoma žiniuose. Čia reaktoriaus pastato viršutinė dalis. E, didelė betoninė plokštė, kuri apsaugo tą kondensatorių In Unit 2, the event sequence was a little bit different in the sense that the explosion. Antrajame reaktoriuje e, matome, kad sprogimas įvyko saugyklos apatinėje dalyje, o ne viršutinėje dalyje. E, dėl to problema kilo dar didesnė, nes buvo padaryta tiesioginė žala kondensatoriui. Čia vaizdas iš palidovo, rodantis, kaip vietovė atrodė po trijų sprogimų. Sakiau, kad sprogimas vyko pirmose dviejose reaktoriuose ir ketvirtajame reaktoriuje taip pat buvo pasakyta, kad e, taip atsitiko dėl tvenkiniuose esančio kūro perkaitimo. Tačiau vėliau buvo pasakyta, kad e, iš tiesų tas sukauptas kūras nenukentėjo. Todėl manoma, kad e, trečiasis ir ketvirtas blokai buvo sujungti ir greičiausiai ten suskaupęs angliavandenilis e, sprogo abiejose reaktoriuose. Štai taip atrodo ketvirtasis blokas. Matome, kaip atrodo kūro blo, um, tvenkinys. E, tiekimas tęsiasi, o vandens, e, atsiprašau, kaitimas tęsiasi, vandens tiekimas nutrūko. Štai čia taip atrodė panaudoto kūro e, saugojimo tvenkinys, jam žalos beveik nepadaryta. O trečiajame e, bloke akivaizdu, kad žalos yra padaryta. Keletas skaidrių, e, rodančių, kas buvo padaryta, kad brandolinis nutekėjimas būtų sustabdytas. Pagrindinis tikslas buvo atgaivinti kūro aušinimo sistemas. Todėl buvo pradėtas purkšti vanduo iš e, sraigtasparnių ir tiesiogiai jūros vanduo buvo naudojamas ir gėlas e, vanduo taip pat. Vienu metu paaiškėjo, kad e, radioaktyvus vanduo nuteka tiesiogiai jūra pamažu buvo išsiaiškinta, iš kur tas vanduo nuteka ir mm, tas šaltinis buvo izoliuotas, todėl e, buvo galima vėl pratesti uh, aušinimo darbus. Buvo sukurta išsami e, radioaktyvaus stebėjimo programa Japonijos vyriausybė ir aš ją šiek tiek vėliau pristatysiu. Toliau matote, kad Japonija bandė pirmąjį bloką e, uždengti tokiu laikinu gaubtu. Čia galiu tik parodyti, kokie buvo mastai avarijos. Turbūt reikia e, turėti galvoje, kiek e, buvo į aplinką išmesta radioaktyvių medžiagų. Čia lyginame su Černobilio katastrofa. E, skaičiai e, atspindi birželio mėnesio padėtį. Galima pasakyti, kad e, lyginant su Černobiliu buvo išmesta, išmesta į aplinką 10 procentų tik tai radioaktyvių medžiagų. Ši skaidrė labai įdomi. Kodėl? Todėl, kad ji rodo išmatavimus skirtingose uh, avarijos vietose. E, šios pakilusios kreivės rodo, kas atsitiko pačiose reaktoriuose sprogimo metu ir po jų. At, įdomu pastebėti, kad nuo kovo pabaigos e, kilimo nebeliko, nebeužfiksuota ir radioaktyvumas, radioaktyvumas ėmė e, žemėti kas buvo daroma stengiantis apsaugoti Japonijos žmonės. Jau uh, žemės drebėjimo dieną, kovo 11 dieną, buvo nuspręsta evakuoti žmonės uh, 3 km spinduliu aplink Fukushimą. Šeštadienį kitą dieną buvo pastebėtas uh, kondensatorių slėgio sumažėjimas ir buvo nuspręsta, kad reikia išplėsti evakuacijos spindulį iki 10 km. Uh, Sekmadienį vyko pirmasis sprogimas pirmajame reaktoriuje ir nuspręsta gyventojus evakuoti 20 km simbolius. 170 tūkstančių gyventojų turėjo būti evakuota. Be to buvo išdalintos jodo tabletės, e, buvo stebimi ir kontroliuojami gyventojai. Tik 25 asmenys buvo e, nustatyti kaip užteršti radioaktyviai ir e, jiems buvo pritaikytos atitinkamos gydimo priemonės. Kovo 15 dieną e, buvo atskirta 30 km zona ir ji buvo paskelta neskraidimo zona. Tačiau e, kovo 31 dieną už 40 km buvo nustatytas kaimas, kuriame buvo labai padidėjęs radioaktyvumo lygis. Taigi tas kilometras už 40 km nebejėjo, tas kaimas už 40 km nebejėjo 30 km spindulį. Jis e, nebuvo evakuotas. O dabar, matome, yra nustatytos dvi zonos - pirminė 20 km ir antrinė 30 km. Vėliau suprasite, kodėl jos yra reikalingos. Šioje skaidrėje matome, E, kaip e, sausumo žemėlapyje jis atrodo, tie, tie spinduliai atrodo. E, radioaktyvumo paplitimas priklauso nuo vėjo krypties nutekėjimo metu. Ir jeigu gyventojai būtų likę tose zonose per vienerius metus, jie būtų susidūrę su e, 20 milisivertų doze per vienerius metus. Dabar galiu pristatyti radioaktyvaus stebėjimo programų rezultatus. E, čia pavyzdžiui yra maisto produktų užteršimo lygis. E, kovo mėnesį jau buvo e, nustatyta gana palankių duomenų, balandį skaičiai buvo dar geresni. Čia detalesnė informacija apie skirtingas produktų rūšis, kurie buvo išmatuoti. Pavyzdžiui, šviežias pienas, daržovės, taip pat tam tikros žuvų rūšys. Japonijoje buvo uždrausta kai kuriuose vietovėse naudoti gerimą vandenį Japonijoje pribojimai buvo pritaikyti Tokijoje, pavyzdžiui, tik tai vaikams. Ir e, niekada nebuvo pažies, pasiektas rizikingas lygis suaugusiems. Vandens vandens už, atsiprašau, jūros vandens užteršimas. E, prireikė nemažai laiko, kol buvo išsiaiškintas e, radioaktyvių medžiagų nutekėjimas į jūrą bet kai tik tai buvo nustatyta, iš karto e, buvo imtas reikalingų priemonių ir radioaktyvumas jūros vandenyje ėmė mažėti. Thank, thank you, Mark. So maybe now we can shift to the second part of the presentation to understand. E, dėkoju. Manau, dabar mes galime antrą dalį šitos prezentacijos jums pristatyti. Ir Čia kalbėsime apie tai, kaip komisijos speciali darbo grupė gali prisidėti prie e, atsparumo testų įgyvendinimo. Buvo priimtas sprendimas atlikti tuos atsparumo testus ir kitoje vadovų taryboje bus kalbama apie jų rezultatus. šita aukšto lygio speciali darbo grupė, kuri dirba komisijoje, e, joje yra įvairių generalinių direktorato atstovai, tai yra energetikos e, generalinio direktorato bei e, JRC generalinio direktorato atstovai. Pirmasis mūsų posėdis įvyko birželio 8 dieną. Iki rugsėjo vidurio mes turime gauti visas nacionalinių e, reguliuotojų ataskaitas. Tai ir vėliau informuosime nacionalinės saugumo institucijas apie tai ir taip pat e, rugsėjo 15 dieną pateiksime visas ataskaitas Europos komisijai. Iki lapkričio 15 dienos galėsime parengti ataskaitos projektą. Jis bus pateiktas ES vadovų tarybai, kuri vyks e, gruodžio mėnesį. Tačiau analitinis procesas vyks toliau ir nacionalinės saugumo agentūros turės pateikti iki šių metų pabaigos galutinės ataskaitas. 2012 metų sausio mėnesį įvyks vadinamasis peer review, tai bus tarptautinis tai bus toks tarpusavio kolegų vertinimas ir vėliau mes galėsime pateikti galutinės šio vertinimo ataskaitas. Taigi, mūsų generalinis direktoratas vaidins svarbu vaidmenį toje aukšto lygio darbo grupėje, nes būtent mes turime daug patirties brandolinės saugos srityje ir ypač dėl to, kad mes jau dviejus metus e, turime tokį projektą, kurį galima pavadinti Clearing House. Ir pagal, šią, pagal šį projektą mes gauname tiesioginį informaciją apie brandolinių jėgainių saugumą. E, valstybės narės sakė, kad jos kiek įmano greičiau stengsis išvystyti kompetencijas brandolinės saugos rytyje. E, taip pat čia turėtume pasiremti tokių valstybių narių kaip Vokietija ir Prancūzija patirtimi, nes jos turi daug brandolinių jėgainių. kai įvyko Fukushimos katastrofa, mes e, galėjome iš karto tiesiogiai perduoti informaciją e, visiems šio projekto dalyviams. Šiuo metu visos valstybės narės dalyvauja tame clearinghouse projekte ir mes galime toliau tęsti šito projekto veiklą. Dabar mes, aišku, analizuojame Fukushimos katastrofą taip atrodo mūsų struktūra. Matote, kad kairėje pusėje e, yra visi pilnateisiai clearinghouse nariai, e, paskui yra stebėtojai, visos valstybės narės, kaip matote, yra čia šioje schemoje. Taip pat yra mokslinis komitetas, kuris posėdžioja du kart metuose, jis e, nustato programą kitiems metams, išanalizuoja ataskaitas ir e, per, perduoda tų ataskaitų rezultatus clearinghouse nariams ir tatenai vienoje. Prieš e, Fukushimą jau buvo labai reikalinga šita veikla, dabar aišku, jinai yra dar reikalingesnė, nes tai yra tarsi pirmasis bandymas apjungti visus ES ekspertus į vieną klubą, kad būtų galima analizuoti kažkokius incidentus ar katastrofas. Ir dabar visos valstybės narės gali gauti visą reikiamą informaciją. Taigi tokiu būdu mes tarsi sustiprinome savo veiklą, pagerinome savo kompetencijas E, mūsų kompetencijos yra susijusios su brandolinė sauga ir jos stiprinimu. Mūsų veiklos rytis yra rytai. Taip pat daug dirbame su naujomis atominėmis jėgainėmis. Mes analizavome ir nagrinėjome visus įmanomus e, atominio elektrinių tipus pavyzdžiui, BVR, kandų ir kitus tipus. Taigi mes taip pat bendradarbiaujame su e, brandolinės saugos įvairiomis institucijomis ir reikia pasakyti, kad tokiai katastrofai Europa nebuvo pasiruošus ir tik tai dabar galima parengti bendrą analizę ir, ir nustatyti pasiekmes. Mes e, visuomet pasisakome taip pat ir už pagalbą kaiminėms valstybėms, jeigu jos jos nori. Taigi iki šiol mes nuveikėme tokius darbus. Kasdieną mes gavome informaciją ir duomenys iš mūsų kolegų Japonijoje. Mes e, iš karto tą informaciją suteikėme Clearing House nariams. Kaip jau minėjau, ten yra beveik visos valstybės narės. E, tada mes nagrinėjame ar dirbome ties tų atsparumo testų meto, metodu. Iki šiol dar vyksta diskusijos. Kita pirmadienį bus tos aukščiausio lygio darbo grupės sustikimas. Tai reiškia, kad pirmadienį mes nustatysime skirtingų specialių darbo grupių tikslus ir jų bendradarbiavimą su reguliavimo agentūromis. O kai komisija gaus nacionalinės ataskaitas, mes jas surenk, surinksime, apžvelgsime ir parengsime bendrą ataskaitą vadovų tarybai. Taip pat mes e, remiame tarptautinę veiklą, pavyzdžiui, jeigu kokia nors kaiminė valstybė, ką nors pasiūlo, mes e, jai patikėme kontrapasiūlymą kažkokį savo. taip pat yra labai svarbi mokslinė veikla, kalbant apie tų atsparumo tekstų koordinavimą. Mūsų centras ir, ir komisija, aišku, prisidės tikrai ženkliai prie tų atsparumo testų. Ir čia aš tiesiog norėjau pristatyti mūsų veiklą, kad jūs žinotumėt, ką mes veikiame, kokie yra mūsų ketinimai. Dėkoju, sako pirmininkas. gerai, kad suteikėte mums informaciją, kad pristatėte mums e, savo ateities veiklą. Dabar kolegos turi galimybę užduoti klausimus. Pone Jordan Sisi. Labai ačiū už pristatymą. Aš norėčiau paklausti dėl e, atsparumo testų taikymo procedūros. Ta procedūra yra labai e, greita, laiko nedaug ir aš norėčiau paklausti ekspertų, kokiu rezultatu jūs tikis. Ir e, nuo, kel, nuo vienos savaitės iki kelių savaičių yra sakoma, ką jūs galvojate, kokia būtų iš tikrųjų tokia papildoma vertė, kai e, toks sudėtingas klausimas bus sprendžiamas tokiu dideliu greičiu. Ja, Galbūt atsakykite iš karto, nes manau bus daug klausimų, tai bus paprasčiau. Are... Dėkuoju už tą klausimą, kuris nėra labai lengvas. Mes iš vienos pusėme e, Mums iš vienos pusės reikia labai išsamios analizės visų e, su saugumu susijusių aspektų, taip pat mums reikia greitai veikti, nes ir taryba, ir, ir piliečiai tikisi, kuo, kiek mano greičiau gauti kažkokį tai racionalų, protingą atsakymą. E, mes e, rengiame taip pat labai išsames e, saugos aspektų analizės, ypač kalbant apie reaktorių saugą, taip pat apie jų naujus parametrus apie įvairius išorinius veiksnius ir įvykius. Visa tai turi būti įtraukta į tą ana, į tą analizę. Taip pat mums reikia aiškių vertinimo kriterijų. Ir būtent remiantis visais šitais aspektais, visais šitais do, do, duomenimis galiausiai yra daromos kažkokios išvados, kaip būtų galima gerinti e, saugos situaciją. Šiuo metu kol kas neįmanoma daugiau padaryti, tačiau e, teoriškai kalbant, mums aišku reiktų labai daug laiko, iš tiesų metų, kad galėtume apžvelgti visus įmanomus e, aspektus, taigi mes turime kol kas pasitikėti e, tarptautiniu procesu ir e, licenzijuojančiomis agentūromis. Svarbiausia mums yra dirbti skaidriai ir tiksliai mokslinė prasme. Ir tai yra sunkiausias dalykas tikriausiai. Um, consist... Labai ačiū kiek nuosekliai valstybės narės taiko atsvarumo tekstus. Man šiokį tokį susirūpinimą kelia Junktinės karalystės vieno daktaro pareiškimai, kai jis pareigė savo ataskaitas ir tipiškai angliškai buvo tai padaryta, neatsižvelgiant į jokias atsparumo testams nustatytas procedūras. Ar jūs turite įgaliojimų reikalauti, kad valstybės narės E, atsparumo testuose patikrintų visas sritis, kurias energetikos komisija yra priskyrusi atsparumo testams. Ir kokias procedūras jūs galėtumėt panaudoti, jeigu suprastumėt, kad e, kolegų vertinimo etape e, E, jeigu kolegų vertinimo etape suprastumėt, kai kurios valstybės narės nepakankamai gerai tuos atsparumo testus įgyvendino. Aš esu tikra, kad jūs turite tokius įgaliojimus reikalauti, kad valstybės narės tuos testus atliktų deramai. Yes. Mano atsakymas būtų taip, dėl paprastos priežasties. E, šis darbas bus atliekamas kartu su nacionalinėmis saugos organizacijomis E, nes e, šis kolegų peržiūrėjimas e, nebus atliekamas tik Europos komisijos ar atitinkamojo direktorato. Kaip jau sakiau, vis dar labai daug diskutuojame su saugos institucijomis ir atsparumo testų metodikų galutinis apibrėžimas bus paskelbtas spalio mėnesį. Ypač bus nustatyta, kaip kolegos, e, kad tas kolegų peržiūra galės būti atlikta. Ir šių metų pabaigoje mes jau žinosime, kaip kas turės vykti. Šis sprendimas yra labai jautrus, nes turime nacionalinės ataskaitas, bet taip pat būtina užtikrinti tam tikrą horizontalumą ir homogeniškumą. Dabar mes e, tarsi tris skirtingas grupės galime išskirti, kurios horizontaliai siekia trijų vieningų tikslų. Tai yra uh, galimas energijos trumpalaikis išjungimas, galima rimti katastrofa ar energijos tiekimo nutrūkimas. Ir žiūrėsime, kaip kiekviena nacionalinė administracija, institucija e, parengs ataskaitas orientuotas į tuos tris klausimus. Bet be abejonės yra būtina išsiaiškinti ir suprasti e, skirtingų vertinimo gairių reikšmingumą Todėl mes tiek daug laiko ir skiriame tų parametrų nustatymui, kriterijų išaiškinimui. Mes e, norime aiškiai suprasti, kas kur vyksta e, pagal nacionalinės ataskaitas. Bus kitaip labai sunku suprasti, kas ką daro. Ir tai yra pagrindinis e, mūsų darbo priimtinumo kriterijus. Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji za, za informace, které zde zazněly, protože. Ponas Tošanovski, ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju mūsų svečiams už pateiktą informaciją. Informacija dėl Fukushimos žiniasklaida buvo nuolat dramatizuotai pateikiama ir būdavo sunku atskirti grūdus nuo pelų, kur yra faktiniai duomenys, kur e, nebūtinai Aš manyčiau, kad tikriausiai galima pasakyti, jog problema Fukushimos taičiai elektrinėje buvo sukelta gamtinių katastrofų, ne taip. Ar vis dėlto buvo kokių nors problemų su mm, techninė pusė įrengimų? Iš to, ką buvo galima perskaityti žiniasklaidoje arba pamatyti pavyzdžiui, vaizdo įrašus pačios katastrofos. Jie, ko gero, buvo pateikė, būdavo pateikiami labai tikslingai, kryptingai ir niekur nemačiau faktinio neutralaus vertinimo. Buvo skelbiama apie tai, kad sienos at, at, at, apsauginės turėjo būti gal 15-20 metrų netgi aukštesnės pagal visus um, reikalavimus. Taigi galbūt čia buvo um, neįvertina pakankamai iš anksto situacija dar statant elektrinę. Taigi ar buvo priimti kokie nors klaidingi sprendimai, ar um, situacija buvo iš tikrųjų labai dramatiška. visi įvykiai buvo nuolat lyginami Černobilio kontekste. Ir čia buvo imtasi labai sudėtingų žingsnių. Jie taip pat buvo aršiai diskutuojami ir kaip plenarinės sesijos metu aptarinėjome šį klausimą. E, debatai buvo labai aistringi ir jau buvo žinoma apie faktinį poveikį žmonėms E, kurie dirbo likviduojant katastrofos padarinius. Taigi, kiek iš tikrųjų yra aukų skaičiuojama? <laughs> Thank you. Um... Ačiū. Sulaukėme ne vieno klausimo. Taigi pirmiausia, dėl validuotos patvirtintos informacijos, ypač per pirmasias dienas pateikimo. Japonijos institucijos Tatenai pateikė ataskaitą, Tatenos kontekste pateikė ataskaitą su daugybė detalių, smulkmenų ir pasigilinus į tą ataskaitą matyti, kad bent jau per pirmasias kelias dienas nebuvo, pavyzdžiui, kontrolinėse patalpose. Ar panaudoto kūro saugojimo patalpose net nebuvo, mm, nebebuvo elektros tiekimo, Mes siuntėme taip pat ir vertinimo komisiją į Japoniją, kuri bandė įvertinti taip pat ir tą apsauginę sieną ir tai, ar buvo nepakankamai įvertinta grėsmė. Ir taip, galime atsakyti teigiamai šį klausimą, nes e, regionas yra um, vietoje, kurioje dažnai vyksta žemės drebėjimai, taigi tą reikėjo iš anksto atsižvelgti. Na, o nežiūrint radioaktyviosios taršos pasklidusios, galima visgi pasakyti, kad Černobilio atveju ypatybė buvo ta, kad um, tarša pasklido labai aukštyn į orą pasklido po atmosferą ir praėjo šiek tiek laiko, kol ta tarša pasiekė aplinką, o Japonijoje buvo kita vėjo kryptis, kai kas dalis taršos iš karto nutekėjo į jūrą ir dėl to situacijos yra labai skirtingos e, ir negalima jų akivaizdžiai tarpusavį palyginti. Aišku yra tai, kad mokslininkai dar daugelį metų analizuos šį atvejį, labai daug pamokų galima išmokti po šios katastrofos, bet komisijos narė Gegin Quinn jau pradėjo dirbti ties mokymų programa postfokušimos laikotarpį, nes privalome mokytis iš šios katastrofos, ką galime nuveikti prevencijos srityje, kaip geriau galime informuoti visuomenę. Labai svarbu nekartoti tų pačių klaidų, kurias m, darėme, nors ir būdami brandolinės technikos ekspertais. Taigi komisija ketina pradėti vykdyti tokią mokymų programą ir jai vadovauti. Ačiū Iš tiesų, aš asmeniškai taip pat e, norėčiau išgirsti ir daugiau faktų tą linkmę, apie kurią užsiminė ponas Tošenovski. Matėme daug vaizdų, bet ne visus galėjome objektyviai vertinti. Skirtumai ar bendrumai tarp Černobilio ir Fukushimos. Aišku, vienas dalykas ir tie skaičiai, kuriuos pakeitė, pateikėte, yra labai įspūdingi. Bet klausimas yra, kokie dabar kriterijai turėtų galioti statant atominės elektrinės ES e, arba kokie galioja kriterijai. Ar Europoje galėjo toks dalykas nutikti, tokia pati katastrofa įvykti? Ir tikrai dar neaišku, ar, ar tos apsauginės sienos buvo per žemos ar ne. Bet pats svarbiausias klausimas yra, ar iš tiesų elektroninė Centrinės teritorijoje viskas buvo daroma taip, kaip reikalaujama. Mm, statant elektrinę ir eksploatuojant, aišku, yra kalbama ir apie tą neįvertinamą rizikos faktorių. Bet e, labai esminis skirtumas būtų, jeigu būtų galima nustatyti, jog e, iš anksto buvo galima atsižvelgti į kai kurios dalykus. Aš manau, kad tuos duomenis pamatyti, tą vertinimą daugeliu būtų labai įdomu, nes tai turi didžiulės įtakos e, išvadoms pačiam situacijos vertinimui. O dabar diskutuojame praktiškai bergždžiai dėl to, kad niekas negali įvertinti tų realių e, faktų, dar jų nėra. Jūs tikriausiai taip pat nenorėsite dabar atsakyti, o tiesiog palaukti dar šiek tiek. Na, vertinant iš mokslinės pusės, taip, per anksti yra teikti kokį nors vertinimą, dėl to mes, pavyzdžiui, reikalaujame atsparumo testų Mm, iš anksto atliekamų ir labai ilgas procesas yra įvertinti tai, ar mm, tai, kokios buvo pasiekmės, kokias pamokas galime išmokti iš šios katastrofos. Aišku, Europoje labai aukšti standartai galioja brandolinės energetikos rytyje, bet nebūtinai tai iš karto yra atsakymas į jūsų klausimą ir nebūtinai tai susijęs su atsparumo testais. Jeigu pažvelgsite į tai, kas įvyko mm, Černobilyje, ar kitus atvejus, jeigu vertintumėte, pamatytumėte, kad studijos mm, trunka ne vienerius metus, daugelį metų ir Fukushimos atveju bus taip pat. Dabar yra atliktas tik pirmas žingsnis ir kai turėsime e, rezultatus, faktinius duomenis, tada jau bus galima kalbėti su suinteresuotais visais asmenimis ir stengtis pagerinti situaciją, tobulinti priemonės, kurių imam, imamės, kurios yra numatytos. O dabar tiesiog dar negalime nieko pasakyti. Ar mm, streso testai bus taip pat vertinami ir pagal paskiras valstybės? mes sulauksime nacionalinių ataskaitų iš nacionalinių brandolinės saugos agentūrų, institucijų, tada horizontaliai vertinsime viską. Tai yra tai, kaip buvo atsakyta į tuos pačius klausimus, bandysime homogenizuoti kaip nors vertinimą ir stengsime svertinti situaciją ar atitinkama kriterijams ir paskui jau galima atlikti vairius matavimus, palyginimus, tai bus lik tam tikra matrica. Homogeniškumas, palyginamumas yra labai svarbus dalykas, manau, nes piliečiui svarbu tuos dalykus matyti, aišku, standartai tie patys, bet reikia matyti ir aktualią padėtį, kiek kur um, yra jiems atitinkama. Ačiū. Tada dar pabaigoje nedidelis prašymas ateičiai. Pirma, jeigu ne patys, bet iš kitų agentūrų gautumėte duomenų dėl Fukushimos katastrofos, duokite mums žinę apie tai. Aš manau, kad visiems mums įdomu apie tai žinoti. Ir kitas dalykas, dėl Europos reakcijos. Aš manau, kad um, štai kalbos apie streso testus, atsparumo testus, yra labai savalaikės, labai puikia reakcija ES ir tai galėtų būti iš tikrųjų argumentas Europai visiems sunkiems atvejams vertinti. Nes dažnai kalbame apie tai, kad ES šis ar tas e, veikia nesklandžiai, bet matome, kad yra ir puikių pavyzdžių. Aišku, reikia palaukti pirmiausia rezultatų tyrimo, bet ko gero tai būtų vienas iš argumentų patvirtinančių, jog ES bendradarbiavimas veikia ir kad jo reikia. Dėkoju abiems mūsų svečiams, dėkoju visiems kolegoms. Manau, puikiai investavome savo laiką, skirdami jį šiam posėdžiui, šiems klausimams ir, ko gero, galime baigti posėdį, bet ne. Atleiskite, ponė Desantos, jūsų nepamačiau. Atsiprašau, pirmininkė, bet aš jau anksčiau kėliau ranką. Labai ačiū, aš norėčiau Jūs pasveikinti Čia atėjus tikrai labai malonu klausytis jūsų paaiškinimų. Jau antrą kartą, tik antrą kartą, tiesą sakant, aš tokio lygio e, paaiškinimus girdžiu. Pirmą kartą per stovo konferenciją girdėjau. Aš labai džiaugiuosi girdėdamas tokią kvalifikuotą informaciją. Aš kaip europietis esu labai, labai jumis pasitikiu, nes atrodo, jūs turite surinkę labai daug informacijos praėjus tik trims mėnesiams po katastrofos. Labai daug darbo dedama į e, padarinių stebėjimą ir vertinimą, tačiau yra dar viena problema, kuri man kelia dviejonių, ji yra labiau techninio pobūdžio. E, aušinant reaktorius, kurie buvo perkaitę, buvo naudojamas jūros vanduo. Darau prielaidą, kad tas vanduo ir toliau yra e, pilamas į reaktorių. Vėliau vanduo išleidžiamas į kontroliuojamas zonas, kurios yra izoliuotos. Anot kai kurių studijų, kurias šiandien girdėjome pristatant, nėra grėsmės, kad užterštas vanduo išplauks į jūrą. Taigi aplinkinio jūros vandens e, užterštumo grėsmės nėra. Bet ar jūs turit kokios informacijos apie užteršto vandens galimybės nutekėti į, van, į jūrą? Ačiū. Tai yra labai svarbus ir vis dar aktuolus klausimas. Iš tiesų, reaktoriai yra vedinami ir dabar naudojant šv... E, gėlą vandenį, kuris yra pilamas į reaktorių. Paskui tas e, vanduo iš aušinimo sistemos yra kaupiamas e, elektrinės žemutinėje dalyje. Jau dabar yra sukaupta labai daug radioaktyvaus vandens ir Ir vienu metu net buvo išsakyta būkštavimų, kad tą vandenį būsime, pri, bu, reikės išleisti į jūrą. E, tai būtų tarsi kovojimas su laiku. Ir e, būtų bandoma netgi galbūt pastatyti kažkokias tai vandenvalo sistemas, kurios tą vandenį e, nuradioaktyvintų ir jis patektų švarus į jūrą. Tačiau dabar elektrinės e, pastatė papildomas saugyklas šalia, bet to yra laivų, kuriuose yra saugojamas laikinai radioaktyvus vanduo. Tokia padėtis dabar. Dabar jau atrodo visi klausimai buvo pastebėti, ne vienas nepraleistas, norėčiau visiems padėkoti, linkiu visiems gražaus, ramaus vakaro, sustiksime rytoj.